Meine Damen und Herren, darf Sie, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ganz herzlich begrüßen zur Tages... Ponios ir ponai, sveikinu visus susirinkusius į mūsų posėdį. Po to sekantis klausimas yra Europos dujotokių ir naftotokių vertinimo pristatymas. Trumpą pranešimą pristatys Kovli atstovas, ponė Hansen ir ponas Petersen. Sveikinu juos atvykusius, turime valandą laiko šiam klausimui aptarti, kas pradės. Taigi žodis dabar poniai Hansen. Jums žodis. Ačiū. Pone pirmininkė, aš esu Hansen iš aplinkosaugos e, konsultavimo agentūros iš Danijos. Trumpai pristatysiu mūsų pristatomą e, dokumentą. Mūsų prašė pristatyti faktus, sutelkti dėmesį į techninius, politinius ir ekonominius klausimus susijusius su e, dujų ir naftos vamzdynais Europoje ir remtis egzistuojančią e, literatūrą. Taigi, turime pristatyti, patikti objektyvę informaciją atspindinčią dabartinę padėdį. Ir dabar suteiksiu žodį savo kolegui Petersen, kuris yra ekonomikos reikalų specialistas ir jis padarys detalų pristatymą. Thank you very much. What we are going through in the content. Ačiū. Savo pristatymę e, kalbėsime taip, kaip ir nurodėme savo trumpame raštu pateiktame aprašyme. Kalbėsime apie tiekimo kelius, paskui infrastruktūrą aptarsime ir uh, paskui susijusius klausimus, bei turėsite galimybę užduoti klausimus ir galbūt išgirsti atsakymus. Taigi, pirmiausia, kalbėsime apie dujotekius ir naftotekius. Noriu pasakyti, yra skirtumų, kad egzistuoja skirtumų tarp dujotekių ir naftotiekių. Ir vienas iš tokių svarbų skirtumų yra tai, kad E, gamtinių dujų tiekimas dažnai susijęs su žaliavų šaltiniu. E, ir nėra tokio dalyko kaip, kaip pasaulio gamtinių dujų rinka. Ir noriu taip pat pasakyti, kad egzistuoja tik labai ribotas to, to žaliavos tiekimo lankstumas, kalbu apie suskistintas gamtinės dujas. Kalbant apie naftos rinką, tai padėtis čia yra paprastesnė. Naftos transportavimas ir saugojimas yra lankstesnis ir pigesnis. Yra daug daugiau įvairesnių naftos ir dujų transportavimo galimybių, todėl čia konkurencija, šios ryties konkurencija yra daug aštresnė. Ir šiuo atveju galioja bendrosios ES konkurencijos taisyklės. Tai pasakytina ir apie infrastruktūrą. Kalbant apie dujų rinką, prieiga prie dujų infrastruktūros yra reguliuojama, reglamentuota. Kalbu apie e, jau veikiančius dujų ir naftos vamzdynus bei numatomus tiesti vamzdynus. šiuo metu per metus sunaudojama apie 500 milijardų kubinių metrų dujų ir tikimasi, kad laikui bėgant šis kiekis išauks, suvartojimas išauks. Ir netgi remiantis optimistiškiausiais scenarijais, e, atšvelgiant į tai, kad atsiras atsinaujinantis energijos šaltiniai, vis tiek už 20 metų bus panaudo, suvartojamas toks pat dujų kiekis kaip ir dabar. Tuo pat metu dujų dujų gamyba ES vidaus rinkoje tikėtina e, sumažės nuo 200 iki 150 milijardų kubinių metrų. Reikės papildomų infrastruktūros ir investi... import... tam, kad būtų galima dujas importuoti. Dabar importavimo pajėgumai yra pakankami jeigu sąlygos yra įprastinės. Tačiau tikimasi, kad, kad e, bus naujų investicijų šioje srityje. E, atotrukį, skirtumą tarp suvartojimo ir uh, to, to, ko trūksta, mes atsivežame iš įvairių šalių, iš Norvegijos, iš Rusijos, iš, Niger, iš, Norve, iš Nigerijos. Numatoma, kad kad nauji kad reikės papildomų projektų ateityje, kad būtų sujungti e, tinklai ir būtų galima padidinti importavimo pajėgumus. Kalbant apie suskistintas gamtinės dujas ir galimybės jas transportuoti, tai e, jos užtikrina e, didesnės diversifikavimo galimybę šioje sistemoje. Ir ilgainiui daugiausia dėmesio bus skiriama atokiau esantiems e, šių išteklių rezervams, tai yra Rusijoje, Irane, Katare e, ir vidurio rytuose. Šiuo metu, kalbant apie dujas, svarbus yra trys ar keturi regionai Europos Sąjungoje, tai šiaurės regionas, taip pat yra pietryčių regionas ir pietvakarų regionas. Taip pat kartais kalbama apie Baltijos valstybės bei Suomiją ir tos šalis išskir, iš, taip pat išskiriamos kaip atskiras regionas. Kalbant apie šiuos regionus, tai e, jų skirstimas į regionus siejamas su šaltiniu, šaltiniu iki atstumo ir galimybėmis e, saugoti dujas. Tai yra vietomis, kur yra dujų talpyklų. Svarbiausias e, dujų koridorius yra šiaurės rytų koridorius iš, iš Rusijos, kur, kuriuo mus pasiekia 33 procentai mums reikalingų dujų Europos Sąjungoje. Kitas svarbus koridorius tiesiasi iš Norvegijos. Iš, čia, iš Norvegijos gauname 18 procentų reikalingų dujų. Toliau yra pietvakarių koridorius iš Alžyro ir e, juo tiekiama apie 10 procentai dujų. Ir kalbama apie galimą pietričių koridorių, kuris ilgainiui galėtų tapti naujų tiekimo koridoriumi, jeigu bus užtikrintas diversifikavimas. Kalbant apie vidaus perdavimo tinklą, tai jis yra ypatingai tankus. Šiaurės regione, kalbant apie, jeigu žvelgsime į Niderlandus, Belgiją, čia yra daugybė tas, čia paskirstimo tinklas yra labai tankus. Vokietijoje, Italijoje ir Austrijoje yra e, didelių dujų saugojimo pajėgumo, tačiau jų trūksta daugelie kitų valstybių. Kalbame apie dar mm, neseniai sukurtą ir santykinai neblogai veikiančią sistemą. tiesiama nemažai vamzdynų. Kalbu apie vamzdyną, piet, pietri, pietinį koridorių li, Libiją, jungianti Libiją bei Italiją, Siciliją. Nauji vamzdynai gali taip pat atsirasti tarp Junktinės karalystės ir Niderlandų, Turkijos ir Graikijos, bei plėtojama daugybė naujų projektų iš Alžyro, Tuniso, Sicilijos, Italijos į Ispaniją, taip pat vienas tarp Rusijos ir Vokietijos, taip pat tarp Alžyro ir Italijos, Sardinijos. Taip pat, kalb, taip pat žinome, kad kalbama apie Nabuko projektą, kuris turėtų sujungti Kaspijos regioną, Centrinę Aziją bei e, Vidurio rytus per Turkiją tos naujos, tie nauji dujotekiai gali užtikrinti maždaug 90 milijardų papildomų kubinių metrų per ateinančius kelis metus. Apibendrinamas norėčiau pasakyti, kad svarbiausia problema yra tai, kad mums nepakanka dujų, mes suvartuojame daugiau ir todėl Kalb, aš minėjau kai kuriuos, kai te, kalbėjau apie tiekimo infrastruktūrą, mums reikia sustiprinti egzistuojančią infrastruktūrą ir sukurti naują infrastruktūrą. Taip pat reikėtų pasakyti, kad Europos Sąjungos 320 politika e, turės daug įtakos dujų srities politikai. Išauks dujų poreikis nes bus daugiau dujomis e, kūrenamų jėgainių. Taip pat e, kai kuriais atvejais bus daugybė kombinuotų jėgainių, kurios naudos taip pat ir vėjo energiją. Nepamirškime, kad e, mūsų siekiai klimato kaitos rytyje taip pat bus svarbus kuriant infrastruktūrą. Dar kalbant apie dujų vamzdynus. Mm, mus pasiekė vienas, ilgia, vienas ilgiausių pasaulio dujotekių, atinantis iš Rusijos, kuris išsišakoja į šiaurės pietų ir vidurinį, vidurinę šaką, tai yra družba dujotekis Jis pasiekė Baltarusiją, Lenkiją. Ir Slovakija. Kitas svarbus vamzdynas mus pasiekė iš Norvegijos. Družbos dujotekio pajėgumai yra 100 milijonų tonų per metus ir tas kiekis nėra iki galo. Pajėgumai nėra iki galo išnaudojami, dėl to yra nesus, nesutarimų, nes dabar e, panaudojama, dabar jo pajėgumai, panaudojamas pajėgumas yra 65 milijonai litrų atsiprašau, tonų. Ir dėl to Rusija planuoja nukreipti dalį savo tiekiamų dujų į rytų Europą. Ir tai gali pakeisti e, situaciją rytų Europoje. Dar vienas svarbus vamzdynas yra E, vamzdynas iš Norvegijos pasiekiantis e, Junktinę karalystę, jo pajėgumai yra 40 milijonų tonų. ES viduje, kaip matote, čia yra senasis vamzdynas, jis, jo ilgis yra 33 tūkstančiai kilometrų ir kaip matote iš šio žemėlapio, Kalbant apie ateitį, tai įdomiausias dalykas čia yra tai, kad Europos viduryje tas, tas, tie sujungimai yra nedideli. Ir iš esmės egzistuoja dvi atskirtos sistemos. Taigi, tokia būtų ateitis. Reikėtų sujungti vakarų ir rytų e, sistemas egzistuojančias Europoje. Ypač svarbus klausimas yra dujų tiekimo saugumas, ypač rytiniai Europos daliai. Rusija rengiasi pakeisti tiekimo kryptį ir, ir tai gali ypač pajusti rytų Europą. Čia taip pat yra daugybė naujų e, projektų dėl vamzdynų tiekimo. Vienas iš jų turėtų būti tiesiamas į, į Triestą. Taip pat e, dar vienas turėtų pasiekti Gdanską. Visi šie projektai e, leis užtikrinti naftos diversifikavimo užtikrinimą. Kalbant apie naftos produktus, tik tai nedidelis. Apie naftos produktus tik tai nedėlis jų kiekis yra trans, transportuojamas vamzdynais. Ir kaip jau sakiau, sąsajos čia tarp rytų ir vakarų tinklų yra menkos ir rytinė dalis yra priklausoma nuo tiekimo iš Rusijos. Buvo daug kalbama apie tai, ar naftos rinka turėtų tapti vidaus energijos rinkos dalimi ir ar jai turėtų būti taikomi tie patys parametrai. sakėme, kad e, dujotekis yra e, brangesnis, kad jo priežiūra yra sudėtingesnė, kad dujų talpyklos turi būti didesnės, kad jos veiktų našiai. Europos viduje yra apribojimai taikomi taip vadinamiems E, rezerviniams srautams. Galime, pažiūrėjau, kalbėti apie tokias valstybės kaip Ispanija ir Prancūzija, o vidurio Europoje, Čekijoje ir Vengrijoje trūksta, bei Slovakijoje trūksta e, talpyklų, dujos saugojimo pajėgumai yra nepakankami. Visą tai atsiliepia kasdieniai veiklai ir Ir, kaip jau sakiau, kalbu apie dujas. Ir ypač svarbu yra, kaip paskirstomi pajėgumai. Visi mano pristatyti dalykai yra svarbus, kalbant apie rinkos integravimą. Kalbant apie ekonominius aspektus, tai yra problemų kai kuriuose taškuose, kur nėra jungčių ir ten reikia didelių investicijų. Kalbant apie naftos perdavimo, e, naftos perdavimo rinką, tai ta rinka yra atvira o dujų perdavimo rinka yra re, reglamentuota. Taip pat, kalbant apie dujų infrastruktūrą, tai čia galioja trečiųjų šalių prieigos nuostatos, jos yra taikomos dujų rinkai. Siekiant užtikrinti didesnį teikimo, tiekimo saugumą ir plėtoti nacionalinės rinkas, reikia sukurti tinklą ir uh, įdėkti našesnės nacionalinės pas, g, g, pajėgumų paskirstimo procedūras. Taip pat yra tam tikrų klausimų susijusių su, su tiekimo saugumu, kalbant apie tranzitinius maršrutus. Uh, E, iš rytinių kaimynų bei iš, kalbant apie pietinius tiekimo koridorius. Ir čia norėčiau prisiminti, ką jau sakiau anksčiau. Vidinės jungtis ir taškai, kur tos jungtis egzistuoja, yra svarbios kalbant apie tiekimo saugumą bei uh, skirtingų kūro rūšių konkurenciją vidaus rinkoje. Kaip matote šiame žemėlapyje, čia pavaizduoti tie taškai, kurie bus svarbus ateityje, mėlynai pažymėti jau egzistuojančios jungtys ir raudonai pažymėtos, pažymėti taškai, kur ateityje turėtų atsirasti jungtis. ir kaip matote šiame žemėlapyje, ypač rytinėje Europos dalyje reikia padidinti jungčių skaičių, užtikrinant e, galimybę e, tiekti dujotekiais dujas abiem kryptimis. Čia turime kalbėti apie Prancūziją, kur pavyzdžiui reikia papildomos infrastruktūros. Ir to, tos naujų jungčių reikia būtent dėl tiekimo saugumo užtikrinimo sumetimų, taip pat dėl to, kad reikia plėtoti vidaus rinką. Taip pat reikėtų išsiaiškinti, kas e, darys reikalingas investicijas, nes ne visos investicijos komerciškai apsimoka, kadangi ypač rytinėje Europos dalyje yra tų jungčių taškų gyvybingumo klausimas. reikia suvienodinti tiekimo saugumo standartus taip pat diversifikuoti tiekėjus. Taip pat reikia užtikrinti galimybę tiekti dujotekių abiem kryptimis ir toliau plėtoti Nabuko projektą bei kitus e, projektus priskiriamus transeuropinių tinklų plėtojimui. Pavyzdžiui, reikia eksportuotojų, trūksta kai kuris atvejus eksportuotojų įsipareigojimų, tai yra pažadų, kad jie iš tikrųjų e, tieks e, išteklius. Mes taip pat išnagrinėjome situaciją su jungtimis, kaip bus su tokiais izoliuotais regionais. Egzistuoja keletas izoliuotų regionų. Ir mes juos e, ir pažymėjome, tai būtų Baltijos valstybės bei E, Suomija, šiaurinė Lenkijos dalis, centrinė Švedija. Taip pat daugybė salų ES laikomos izoliuotais regionais, kalbant apie dujų infrastruktūrą. Būtent šiam klausimui reikia skirti daug dėmesio, e, nes jeigu bus užtikrintas e, tiekimas į šiuos regionus, tai bus naudinga ir aplinkosaugos požiūriu, nes kalbame apie izoliuotus regionus, tai sustiprintų juos. Ačiū. Herzlichen Dank für diese. Labai dėkoju už šią suteiktą informaciją. O dabar pradėsim diskusiją. Bet prieš tai suteiksiu žodį pranešėjui Vidal Kvadras. Vieną momentą tik noriu pažymėti. Šį klausimą turim baigti svarstyti iki ketvir, ketvirtą valandą, paskui prasidės kitos diskusijos. Todėl prašyčiau jūs kalbėti trumpai, kad visi suspėtume. Ponas Kvidalfa atkvadras. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip žinia, ši studija naudinga mums visiems nes per ją galime susipažinti su susidariusią padėtimi, ypač kalbant apie naftos ir jos gaminių platinimą ES. Girdime silpnasias pusės, matome silpnasias pusės, matome stipresias pusės, galime įvertinti ateities perspektyvas. Ir matome, kad atliktas didžiulis darbas, kuris bus naudingas visiems, kam įdomu susipažinti su dujotekiais ir naftotekiais Europoje. Tokiu būdu galėsime išspręsti esamas problemas ir išvengti naujas. Taigi, studiją turime. Taip pat parengtas reglamentas dėl dujų platinimo saugumo. E, šiuo metu tą reglamentą analizuojame. Kai dar buvo užsakytas tik studija, reglamentas dar buvo detaliai neparengtas, todėl šiek tiek e, nesutampa tai, e, apie ką kalbama studijoje ir kas e, reglamentuojama reglamente. Bet e, manau, kad vis tik šiais dokumentais vadovomės išvelgsime dabartinės padėties pliusus ir minusus. Manau, kad jeigu anksčiau jau būtume turėję reglamentą, jis geriau atsispindėtų dabartinėje studijoje. Kaip ten bebūtų, dėkoju pranešėjui ir norėčiau jam pateikti porą klausimų. Šiuo metu žmonės sako, kad dujos transport, dujų transporto infrastruktūros yra labai brangios. Joms reikia e, daug investicijų, tūkstančiai milijonų eurų yra investuojami. Tačiau, kalbant apie gebėjimų stiprinimą ir e, įvairias sujungimo sąsajų galimybės. Turime suvokti, kad ne viskas bus labai brangu. Pavyzdžiui, e, sąsajos tarp tinklų nekainuoja labai brangiai. Norėčiau sužinoti, ar mokslininkai su tuo sutinka ir ar jie galėtų maždaug preliminariai verdinti, kiek kainuos e, dabartinių sąsajų numatomų statyti e, darbai. Kitas dalykas - rinkos padėtis. Prieš 20 metų dujų rinką tvarkė nacionalinės monopolijos. Buvo vienintelis nacionalinis veikėjas, kuris buvo atsakingas išskirtinai ir už importą, ir už dujų platinimą bei reservų tvarkymą. Šiuo metu rinkos yra liberalizuotos ir galimybės naudotis tinklais trečiosioms šalims išaugo. Dabar tokiomis aplinkybėmis yra teikiami pasiūlymai, kuriuose teigiama, jog turbūt būtų naudinga pasidėrėti su išoriniais tiekėjais e, integruotai, garbingai. Galbūt reikėtų sukurti tam tikrą Europos lygio mechanizmą kuriuo vadovaudomėsi dėrybose. Dėrėdamėsi su dujų tiekėjais turėtume galėti kalbėti vienu balsu. Tokiu būdu mūsų pozicija dėrybose sustiprėtų. Norėčiau nu, išgirsti jūsų nuomonę apie pasiūlymą, kuris buvo pateiktas. Ir taip pat, mielai, išklausyčiau, kaip jūs vertinate tokio metodo gyvybingumą ir veiksmingumą. Ačiū. Ačiū, ponė Kabalijų. Thank you very much. Um, thank you, Chair, and thank you for the presentation. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už ataskaitos pristatymą. Aš labai esu dėkinga už Jums atliktą darbą. Tačiau vis tik turiu klausimą susijusiu su e, dujų ir naftos tiekimu į periferinius regionus. Apie tai Jūs trumpai savo regione kalbate. Manau, kad vienas iš sprendimų būtų e, suskystintų gamtinių dujų terminalui, bet e, ekonomiškai tai pasiteisina tik su nedidelėmis gyventojų grupėmis. Ar jūs esate išanalizavę galimus sprendimus, pavyzdžiui, mažoms saloms, kuriuose gyventojų nedaug? Pavyzdžiui, e, aš galvoju apie Ispanijos atitolusias salas, tokius kaip Azorai. 3000 ar 1500 gyventojų juose te gyvena. Taigi kokį sprendimą jų atveju galėtume rasti? Ar jūs esate vertinę kokius sprendimus? Turbūt dažniausiai galvojama, kad suskistintos dujos labiausiai tinka. Norvegija, pavyzdžiui, ieško tam tikrų techninių sprendimų prūpinti izoliuotus regionus. Turbūt tuos sprendimus galėtume pasitelkti ir mūsų mažesniems saloms, bet kol kas tie suskistintų dujų terminalai yra pastatyti labai negausiose, yra naudojami labai negausiose teritorijose. Ir jūs galėtumėte aptarti ir technologijų sektorių. Herzlich. Ačiū. Pone Sislai. Ačiū. Norėčiau užduoti klausimą apie dujų infrastruktūras. Jūs sakėte, kad yra tikimasi, kad išauks dujų paklausa, atitinkamai tai klimatui atsilieps. Jūs taip pat čia žemėlapį buvote pateikęs, kuriame yra numatyti busimi dujų tiekimo projektai. Ką jūs apie tai manote? Ar tokių infrastruktūrų pakanka? Ar jos pakankamos yra? Kokius poreikius mes galime patenkinti šiomis naujomis infrastruktūromis, o gal kaip tik ateičiai reikia dar kitų naujų infrastruktūrų? Jūs kalbėjote apie paklausos didėjimą kai kuriuose valstybėse narise, mane taip pat tai domina ir taip pat domina, kaipgi tai būtų susiję su kova su klimato šiltėjimu. Ačiū. Toliau pone Cavela. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tik vienas klausimas. Girdėjome, kad didžiausi dujų rezervai yra Katare, Irane ir pirmiausia Rusija, jeigu galvotume apie ateities dujotekius. Tos šalis yra pagrindinės dujų tiekėjos. Tačiau šiandien atlikta studija, kurioje atrodo nei Rusijai, nei Katarui, nei Iranui per daug dėmesio nėra skiriama. O šios šalis yra ir išliks pagrindinės tiekėjos. Dėl Rusijos. Aš klausiausi, kalbant pono Piebalks ir kitų komisarų. Aš esu nauja parlamentarė. Ir man kilo klausimas, ar yra kokia galimybė, kad Europos komisija pradės renkti prekybos sutartį su Rusija. Mes turėtume vertinti situaciją grinai komerciškai. Pirkimo pardavimo sutartis turėtų būti pasirašyta. Politiką reikia pamiršti. Aš tikiuosi, kad galėsiu gauti šiek tiek informacijos iš žmonių, kurie atliko studiją tuo klausimu. Faktas yra tas, kad Rusija išliks svarbi veikėja dėl daugelio priežasčių. Nabuko bus vienas iš svarbiausių projektų. Galbūt Nabuko bus komer nebus komercinis projektas, bet jis vis tik labai svarbus. Aš e, esu sukaupusi nemažai patirties energetikos versle Ir faktas yra tas, kad negalime turėti tiekėjo, kuris yra priklausomas. Reikia rasti galimybių garantuoti tam tikrą dujų tiekimo kiekį vienais ar kitais metais. Ir jeigu Nabuko projektas bus e, pradėtas realizuoti, tai reikės susitarti su stambiaisiais tiekėjais, įvertinant e, galimą dujų tiekimo mastą. Pavyzdžiui, Rusija praeitą savaitę aš susitikau su Junktinio Amerikos valstijų valstybės departamento atstovais ir jie sakė, kad jeigu Nabuko projektas gerai veiks, jis bus sėkmingas, bet Rusija turi būti įtraukta į tą veiksmą. Mes suprantame, kad su Rusija nebus galima e, kovoti jėgos žaidimus su jie nežaisi. Ir Ženevoje mes susitikome su Irano atstovais ir kitų šalių atstovais. Ir man susidarė įspūdis, kad amerikiečiai bando sukurti tam tikrą suartėjimo su Iranu įspūdį. Girdime Irano kryptimi e, visokiausių paskatinimų. Manau, kad reikėtų susiformuoti maždaug įspūdį, kaip Iranas e, telpa į šį kontekstą. Ypač, kai galvojame apie tiekimą, apie Nabuko projektą. Dabar, dabartinėmis aplinkybėmis, e, dujos yra pervežamos tranzitu per Armeniją. Taigi, ar e, imtume dujas iš Irako ar iš Irano, Armenijos padėtis išliks toliau strategiškai svarbi kaip tranzitinė šalies. Studijoje yra viena pastraipa apie arabų pasaulį ir artimuosius rytus. Turiu pasakyti, kad aš ne visiškai sutinku su jumis, kai jūs sakote apie patikimumą e, arabų pasaulio tiekėjų tarpe. Yra e, pavienių šalių, kurios yra patikimos verslo partnerės, bet yra ir tokių, kurios visai taip negalėtų būti apibūdintos. E, dujų požiūrių kalbame apie Katarą ir Bahreiną, nes su tomis šalimis galima E, vykdyti verslą. Jie yra patikimi verslo partneriai. Aš turiu galvoje apie dujotekius iš Bahreino ir Kataro. Manau, kad jos, kaip patikimo šalis, turėtų būti traktuojamas kaip prioritetinės. Žinome, kokio kiekio dujų mums reikia. Ir mes turėsime labai didelių investicijų uh, rasti, kad e, galėtume tas dujas atsivežti. Irakas ir Iranas patys turėtų būti suinteresuoti investicijomis į vamzdynus. Bet supraskime, kad e, investicijų reikės daugiau, jeigu e, valstybės teikėjos yra geografiškai toliau. Taigi, dar kartą grįžtu prie Kataro, Irano ir Rusijos. To šalis negali būti paliktos nuo šalyje, sprendžiant bet kokius dujų klausimus. Negalima jų išbraukti iš bendros dujotekių sistemos. Pone pirmininkė, bendrai, jei kalbame apie energetikos saugumą ar energijos tiekimo saugumą, manau, kad ES ir ES parlamentas išlaiko tam tikrą atstumą nuo arabų pasaulio. Žinant, kad e, tas santykinis atstumas santykiuose egzistuoja, e, manau, kad šiam klausimui reikėtų skirti daugiau dėmesio. Šioje studijoje reikėtų detaliau išnagrinėti atskirus vamzdynus. Turime sustaikyti su faktais toje studijoje, nes tai yra gera faktinė informacija, tačiau žiūrėkime, kokios, kaip stambesią šalis galima įtraukti į bendrą reikalų mastą. Mulțumim pentru informarea făcută. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už pristatymą. Norėčiau pasakyti keletą komentarų ir pateikti vieną klausimą dėl e, studijos šeštosios dalies ketvirto punkto, kuriame kalbama apie dujų tiekimo šaltinių diversifikavimą. Aš čia išvelgiu nemažai informacijos, kuri tarsi daro užuominą, kad Nabuko ir South Stream vamzdynai negali būti statomi vienu metu, nes būtų sunku rasti investitorių abiems projektams. Ir tas tiekimas gali būti panaudojamas kaip politinis tam tikrų šalių interesas. Nabuko numatoma pabaigti 2015 metais, South Stream būtų baigta 2013 metais. Taigi galima daryti išvadą iš tokio požiūrio, kad reikėtų išskirti tik vieną projektą, būtent South Stream projektą, nes jam jau yra numatyta ir dujų tiekimo šaltinių, ir finansavimo šaltinių. Energetikos forumas e, Jodosios jūros regione vyko Rumunijoje prieš porą dienų ir Paulus Karoli, dabartinis Rumunijos prezidentas, sakė, kad šie projektai tarpusavėje nekonkuruoja, o vienas kitą papildo. Tačiau jis pripažino, kad numatoma Nabuko, numatomi Nabuko pajėgumai yra nepakankami tam, kad Europai būtų suteikta visa, suteiktos visos reikalingos dujos. Jis sutiko, kad energetikos saugumas išlieka problema, bet tai daugiau nebėra prioritetinė problema. Taip pat jis pabrėžė, kad reikia diversifikuoti išteklius ir įgyvendinti naujas taisyklės. Tokios nuomonės laikėsi ir kiti tos ryties specialistai ir analitikai. Kalbant apie e, dujų ir naftos pervežimo kelių diversifikaciją, reikėtų paminėti, kad South Stream būtų naudingas projektas Tačiau, kalbant apie energetikos saugumą ir tiekimo šaltinių diversifikaciją, svarbu suprasti, kad Nabuko reikšmė išauga. ES e, požiūris, ypač Europos komisijos ir daugelio valstybių narių požiūris yra, kad reikia akcentuoti Nabuko. Bent jau iki šiol tai būdavo. Taigi, šiame kontekste norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate apie prioritetinį variantą? Uh, E, prioritetinė galimybė. Kokios pozicijos ES turėtų laikytis? Kuris šių dviejų projektų turėtų būti laikomas svarbesnis, galvojant apie būtinybę diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir sustiprinti energetinį saugumą? Ar būtų įmanoma pasinaudoti intervenciniais mechanizmais, kuriuos siūlo Europos komisija energetikos krizės atveju? Jeigu atsitiktų taip, kad valstybės narės nuspręstų skirti prioritetą South Stream projektui. Ačiū. Mėly kolegos, mums dar liko 10 minučių, keturi iš viso asmenys dar paprašė žodžio. Dar taip pat reikia išklausyti ir atsakymus, taigi pabandykime koncentruočiau kalbėti. Ponai Wagneris, Wagneriui žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Laikysiuos pažodžiu jūsų nurodymų ir kalbėsiu trumpai. Norėjau štai tokį dalyką pasakyti. Šis pristatymas man pasirodė labai įdomus, todėl kad šios ryties aš labai išsamei neišmanau, būtent todėl labai daug sužinojau šiandien po piet. Tačiau aš žinau, kaip veikia valstybės. Matydamas, kaipgi tai veikia Europoje, galiu daryti išvadą, kad valstybių įtaka mažėja, jeigu nėra energetinių išteklių. Taigi, matome, kad šis pristatymas tik tai patvirtina. Tai e, pristatymas buvo labai įdomus, nes tai neatsiemai susiję yra su tuo, kas vyksta Europoje. Norėčiau Jums užduoti dabar klausimą. Kaip ekonominė krizė yra susijusi su energetikos poreikių mažėjimu ir kaipgi tai gali turėti, kokio poveikio tai gali turėti mano šalies infrastruktūrų projektams. Kyla klausimas, kaip energetikos poreikio mažėjimas konkrečiai atsilieps dabar Ispanijoje plėtojamiems projektams. Dar noriu sugrįžti prie to, ką sakė ponas Vidal Kvadras dėl projektų valdymo. Šis klausimas yra labai svarbus. Ponas Vidalkvadas kalbėjo apie konsorciumą. Galima tikriausiai numatyti viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo projektų, kad spręstume šią problemą. Tikiuosi, kad pakankamai gerai laikiausi pirmininko nurodymų ir kalbėjau trumpai. Ačiū. Ponas Kampas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti e, šiuo puikiu pranešimu, kurį išklausėme šiandien. Bet man atrodo, kad reikia papildomai argumentų įtikinėjant tuo, kas buvo pasakyta. Yra juk ir kita pusė, kurios pristatymo šiandien neišgirdome. Aš kalbu apie visą, kas vyksta Europoje kalbu apie mūsų pačių strategijas, mūsų e, tiekėjų Europos viduje strategijas. Ką tik buvo sudaryta, sudarytas didžiulis Rusijos ir Kinijos sandoris ilgalaikiam tiekimui, kuris numatytas 20 metų. Todėl mums svarbu žinoti, kaip tokie dalykai atsilieps mūsų tiekėjams, Rusijai ar jie ir toliau tieks 30 procentų mūsų suvartojamų dujų. Taigi, koks bus tos Rus, to, Rusijos Kinijos sutarties poveikis. Ir man dabar rūpi tai, kaip rusai mato mus, kaip jie mus vertina, kaip jie vertina mūsų perkamąją galę. Manau, kad tai yra bendro visiems aktualus klausimas ir aš tikiuosi, kad jį bus atsakyta. Ačiū. Ačiū. Ponas Dosnovski. Děkuji za velmi eh, podrobnou a obšírnou. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti Jums e, kalbėtojams už detalų pristatymą. Kadangi turime nedaug laiko, norėčiau savo dėmesį sutelkti į porą klausimų kalbėjome apie suskistintų gamtinių dujų naudojimą. Tačiau nematau jokių nuorodų ar sąsajų su kitos rušies suskistintomis dujomis, kurias ypač būtų galima panaudoti krizių atvejais. Taip pat tos dujas būtų naudingos automobilių pramoniai. kalbu apie susliektas gamtinės dujas, kurios galėtų būti tikrai įdomia alternatyva taip taikiam gyvendintai teritorijai kaip Europa. Taip pat noriu pakalbėti apie tai, esame, su kuo jau esame susidūrę šių metų pradžios krizė. Tiekimo krizė. Kalbu apie šių metų sausio mėnesio krizę. Uh, Taigi, kaip čia būtų su bendro pobūdžio sprendimais skirtais e, spręsti panašias situacijas ateityje, jeigu jos iškiltų? Žinoma, būtų labai gerai, kad egzistuotų suplanuotas tiekimas, paskirstimas, kad egzistuotų parengti sprendimai, tačiau mums prireiks daugybės metų, kol viskas bus parengta. Taigi noriu paklausti jūsų, kaip elgtis krizinėje situacijoje, jeigu tokia krizė iškiltų. Aš nenoriu, kad tai būtų, bet jeigu šiais metais vėl atsidursime krizėje, ką mes kaip ES darysime, ką mes, kuo mes remsimės dėrybo, dėrybose, ką mes pasiūlysim Rusijai ar kitam tiekėjai. Ačiū. Ačiū toliau, ponas Paška. Ačiū. Norėčiau sužinoti, kasgi vyks ateityje, nes atrodo, kad per artimiausius porą metų gali iškilti rimtų tiekimo problemų. Ir atrodo, kad diversifikavimo, tiekimo šaltinių diversifikavimo projektai taip pat nebus pakankamai parengti po poros metų. Aš taip pat sutinku su pone Savada, labai svarbu yra atsižvelgti į Rusijos požiūrį ir reikia palaikyti gerus santykius su Rusija ir Ukraina. Čia iškyla tam tikras pavojus šiuo klausimu. Dabar noriu paklausti, ar ES yra pasirengusi veikti veiksmingai tam, kad būtų išspręstas konfliktas tarp šių dviejų valstybių. Ar ES yra pasiryžusi atvesti šias dvi šalis prie dėrybų stalo? Ačiū. Galbūt Mūsų kalbėtojai patys dabar galėtų atsakyti klausimus. Ponas Beno. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visiems e, laba diena. Dėl informacijos, kurį COVI nustatė, surinko tiksliau, turiu pasakyti, kad ji yra labai gera. Ji yra pagrįsta strateginių energetikos peržiūros dokumentų ir energetiklių tinklų peržiūros dokumentų paskalbų praėjusiu metu lakryčio mėnesį. Visą tai reikėtų vertinti ateities energetikos saugumo priemonių kontekste. Tos priemonės bus paskelbtos e, strateginio energijos naudojimo rėmose. Kaip žinote, šiuo metu e, energetikos politika kitiems metams dabar yra peržiūrima ir tai e, ši studija labai mums padeda renktis tam darbui. Kaip žinote, visa ši infrastruktūra neįeina į ES energetikos infrastruktūrą, o dujos įeina. Vadinasi, mes kol kas naftos klausimo neturim spręsti. Galbūt naftą bus galima nukelti vėlesniam laikui. Taigi, šis klausimas yra iš dalies aptartas šios ataskaitos e, apimtyje nes ateityje mes nežinom, ar galėsim naudotis naftotikiais ar laivais per Baltijos jūrą ar per Juodąją jūrą naftai pervežti. Čia apie naftą tie galima pasakyti, dėl dujų. Čia padėtis aiškesnė. Iki šiol buvo laikomasi politikos palaikyti visų rūšių infrastruktūrą. Tai gali pritraukti ES papildomų tikėjų per pildomais keliais. Tokiu būdu ES pozicija tik sustiprėja, net jeigu transeuropinis energetikos gairių e, transeuropinių tinklų energetikos gairės jau buvo priimtos anksčiau ir komisijoje, ir parlamente. Galvojame apie bendro intereso projektus, tokius kaip Nabuko. Tuo tarpu South Stream, bent jau tuo metu, kai e, gairės buvo rengiamos, nebuvo traktuojamas kaip strateginis projektas. Vadinasi, šiuo metu dujotiekiai yra tarsi suskirstyti pagal reikšmę. Be bejonės visus šiuos projektus turėsime vertinti iš naujo, atsižvelgdami į naujus elementus, kurie išryškėjo sausio mėnesį, kai buvo iškilusi dujų tiekimo krizė. Mes imamės daug pastangų, kad sustiprintume energijos tiekimą, pavyzdžiui, per reglamento dėl dujų tiekimo saugumo projektą, kurį komisija pateikė Liepos mėnesį. Akivaizdu, kad visas energijos tiekimas priklauso nuo diversifikacijos. Akivaizdu, kad diversifikacija yra bet kokios politikos tikslas galvojame, kaip būtų galima rasti skirtingų tiekėjų ir kaip būtų galima atsigabenti dujas skirtingais keliais. Tokiu būdu mes galėtume išnaudoti visus turimus dujų šaltinius, kaip jau buvo paminėta, Iranas, Kataras ir Rusija. Šiandien e, joms tenka daugiau negu pusė pasaulio dujų rezervų ir visiškai aišku, kad siekiant e, atsivežti dujas iš šių regionų į e, E, Europos Sąjungą, mes turėsime dėti daugiausia pastangų. Tačiau Afrika ir kitos galimybės, tokios kaip Norvegija, irgi neatmetamos. Energetika, e, energetikos politika yra orientuota ir į dujų atvežimą kruiziniais laivais, pavyzdžiui, iš Australijos. Taigi, bendrą vaizdą turbūt visi susidarėme, principai yra aiškus Be kita ko yra labai svarbu palaikyti gerą dialogą ES su kitais pasaulio tikiais. Mes esame turbūt pati geriausia pasaulio rinka. 5 milijonai, atsiprašau, 500 milijonai vartotojų e, mokančių brangiai už energiją. Ir prisiminkime, kad susitarimus sandorius sudarinėja įmonės, verslo įmonės, o mes turime tik sukurti teisingą įstatyminę bazę, kad bendrovės galėtų e, sudaryti tokius sandorius, kurie užtikrintų energijos tiekumo saugumą. Manau, kad Vidal Kvadras būtent to ir klausė ir jis labai teisingai pakomentavo. ES labai svarbu išlaikyti savo stiprybę. Ji yra 500 milijonų vartotojų vidaus rinka ir ES bendrovės dirbdamos su Rusija, Kataru ar Iranu turėtų e, galėti sudaryti geriausius sandorius. Ačiū. So, herzlichen Dank. Jetzt darf ich Ihnen Herrn. Ačiū. Ponas Petersonas dabar kalbėsės, galės dabar ne tik atsakyti į klausimus, bet ir savo nuomonę pateikti. Prašom jums žodis. Ačiū. Kalbant apie pirmąjį užduotą klausimą, jūs esate visiškai teisus galimybė e, transportuoti dujas abiem kryptimis yra paprastas technologinis sprendimas. Ne visada tai manoma, bet šiaip e, toks techninis sprendimas nedaug kainuoja. Kalbant apie nacionalinius monopolius ir, ir jūsų taip pat užduotą klausimą dėl Europos komisijos. buvo užduotas klausimas apie atokius regionus ir apie galimybę naudoti e, suskystintas bei suslėgtas e, gamtinės dujas ir jas tiekti mažesniems bendruomenėms. Žinau, pavyzdžiui, kad Japonijoje e, abiejų rūšių dujos naudojamos, jos tiekiamos atokio, atokioms nedidelėms bendruomenėms. Tai nėra brangu, ir to, tokia technologija egzistuoja. Buvo užduotas klausimas apie Nabuko ir pietų srauto priori, projekto prioritetą. Aš sutinku su komisija, e, kad prioritetas yra diversifikavimas. Kalbant apie geografinius, e, apie geografiškai įsidėšysius e, tiekimo šaltinius, šiuo požiūriu Nabuko projektas yra pats patraukliausias. Kaip ekonominis nuosmukis veikia energijos paklausą? Na, natūralu galvoti, kad viskas priklauso nuo to, kiek laiko truks nuosmukis ir kad ne, tas, tie pokyčiai nebus labai ryškus, bet, bet kažkiek tai sviruos. buvo užduotas klausimas ir dėl dabartinės infrastruktūros, ar jos pakaks ilgos trukmės laikotarpių. Ar, ar jos pakaks užtikrinant e, poreikį gamtinėms dujoms Europoje, tenkinant gamtinių dujų poreikį Europoje. Sunku pasakyti. Aš sakyčiau, kad nepakaks net atsižvelgiant į numatytus projektus. Ir taip, ir viskas priklauso nuo to, kaip vystysis suskystintų gamtinių dujų rinka. Tačiau aš nemanau, kad dabartinė vamzdynų infrastruktūra bus pakankama, kad ilgainiui jos pakaks tenkinant Europos poreikius. Um, Uh, that is regarding the, the, the future, future sources. The... Kalbant apie ateities šaltinius, komisija atsakė į šį klausimą. Mūsų paruoštame dokumente mes pažymėjome, kad svarstomas kas svarstomi potencialūs tiekėjai, komerciniai partneriai. Ir aš nemanau, ne bent jau savo pristatymę mes nesiekime kažkaip negatyviai pristatyti nei vieno iš galimų tikėjų. Uh, Ačiū, ponė Hansen, ponė Petersenai, už ne, jūsų prezentaciją ir už atsakymus. Taip pat noriu padėkoti kolegams už užduotus klausimus ir už jūsų atsakymus. Šiuo baigėme e, šio darbo tvarkės punkto svarstymą ir periname prie, netrukus persime prie kito. Okay. Can I begin? Okay, very good. Ja, meine Damen und Herren, ähm, darf Sie den nächsten Tages... Ponios ir ponai, dabar pereisime prie kito darbo tvarkės punkto. Buvo iškilę keletas techninių problemų, bet jas jau išsprendėme. Dabar mus informuos apie ENSREG, ES brandolinės saugos reguliavimo institucijų grupė. E, dabar su mumis posėdėje dalyvauja ponas Andrei Stritar. Sveikinu jį atvykusi. Dėkuoju Jums iš anksto už pranešimą. Pirmoji veiklos ataskaita buvo pristatyta 2008 metų Liepos mėnesį. Atsiprašau, 2009 metų Liepos mėnesį, taigi dabar prašom Jums žodis. Labą dieną. Kalbėsiu slovėnų kalbą. Aš pats esu slovėnas. Bent jau pradžioj kalbėsiu slovėniškai. Nes aš nesu savo šalies atstovas, o visos grupės valstybė atstovas. Todėl perinu į anglų kalbą. The... Atstovauju NSREC organizaciją, kuri yra Europos brandulės saugos reguliuotojų grupės e, santrauka ir e, matau, kad mūsų logo yra skaidrės viduryje. Kaip buvo pasakyta, mūsų grupė pateikė pirmąją ataskaitą praėjus dviejiems metams jos darbo. Pirmą kartą ataskaita buvo pateikta komisijai, paskui parlamentui. Ir aš turiu garbės pristatyti mūsų darbą čia. Pabandysiu aptarti keletą klausimų ir pradėsiu nuo trumpo pristatymo. Išsivaizduoju, kad dauguma jūsų nesate labai glaudžiai susipažinę su brandolinė energetika ir jos sauga bei jos užtikrinimu Europoje. Todėl trijose pirmosiose skaidrėse iliustruosiu, kas Europoje yra susiformavę. Europos Sąjungoje yra maždaug 150 veikiančių reaktorių, kurie gamina elektrą. Jie yra išdėstyti 15 ES valstybių narių ir pagamina maždaug trešdalį ES elektros. Taigi, tai yra gana svarbus elektros energijos šaltinis mūsų žemynė. Ir be bejonės reikia daryti viską, kas įmanoma, kad tas energijos šaltinis ir toliau būtų saugus. Aš e, pabandysiu paaiškinti, kaip mes užtikriname brandolinę saugą kokiais pagrindiniais principais vadovaujamės kontroliuodami brandolinę saugą, ne tik Europoje, bet ir visose pasaulio dalyse, kur tokia e, energija yra gaminama. Techniškai atrodo viskas labai paprasta. Pastatyti brandolinę elektrinę būtų labai paprasta, jeigu nereiktų galvoti apie e, jos saugumą. Tačiau, kai reikia galvoti apie saugumą, iškyla daugybė visokiausių uh, E, projektų reikalavimų, techninių reikalavimų, kuriais stengiamasi tą jėgainę apsaugoti, o svarbiausia yra užtikrinti gerą jos eksploatavimą. Pirminė atsakomybė už saugą tam tenka operatoriui, kad ir ką operatorius e, darytų, jis turi būti atsakingas už brandolinės jėgainės saugą. Todėl kiekviena veikianti organizacija yra susikūrusi gana sudėtinga kokybės užtikrinimo sistema ar valdymo sistema, kad ir kaip ją pavadintum, yra nustatytos labai rimtos procedūros e, saugai užtikrinti ir jėgainį eksploatuoti. Be to, dar turime valstybinės teisinės sistemas ir reguliavimo sistemas, pagal kurias nepriklausomi reguliuotojai stebi operatorių veiklą ir tai yra daroma visuomenės labai. Supraskime, kad tuo kontrolės grandinė nesibaigia. Visuomet už mūsų nugarų stovi žiniasklaida, kuri atidžiai laukia bet kokių klaidų ir labai greitai reaguoja, jeigu kas nors atsitinka. Todėl mes stengiamės užtikrinti, kad e, visa kontrolė vyktų labai rimtai. Tam, kad mūsų jėgainės būtų saugios ir saugiai eksploatuojamos, reikia e, taikyti labai griežtas taisyklės. Pirmiausia, turime užtikrinti fizinių ribų laikymasi. Reikia suprasti, kaip technologija funkcionuoja, kokie pavojai yra su tuo susiję ir mes kuriame tam tikras ribas, kuriuose jėgainė gali veikti. Taigi parodysiu iliustraciją. Štai čia yra kvadratas, kuris rodo, kaip mes turime dirbti. Tačiau tam, kad mes e, dar veiksmingiau ir saugiau dirbtume, esame taip pat sukūrę ES teisinę bazę. ES teisinė bazė nėra kol kas labai stipri šioje srityje, jūs turbūt tą žinote. Tačiau yra sukurti labai griežti nacionaliniai įstatymai, kurie yra pagrysti tarptautiniais standartais, dažniausia Tateno standartais – ar kitų tarptautinių organizacijų nustatančių tokio pobūdžio įmonių veiklos taisyklės reikalavimais. Be to, kiekvienas reglamentuotojas turi išduoti licencijas bet kokiai jėgainiai ar reaktoriui, atsižvelgdamas į jos savybės. Taigi dar siauresnį kvadratą galime nubriežti, kuris rodo, kad veikla dar labiau ribojama papildant visą tai, pats operatorius dar labiau e, susiaurina savo veiklą, nes apriboja veiklos galimybės. Ir dirbdamas operatorius negali peržengti šio didelio kvadrato ribų, kitaip iškiltų daug sunkumų ir pavojų. O dabar perinu tiesiogiai prie mūsų grupės veiklos, prie NSREG e, istorijos. Pirmiausia, turbūt jūs visi žinote, kad brandolinė sauga visų pirma yra nacionalinės kompetencijos reikalas. Kiekviena valstybė narė yra už ją atsakinga. Kiekviena valstybė narė turinti brandolinę elektrinę turi e, sukurti nacionalinę brandolinio reglamentavimo instituciją, kuri įeina į valstybės administraciją ir e, kartu reglamentuoja brandolinės elektros gamybą. Nacionaliniai teisės aktai labai ati, tiksliai atitinka tarptautinius standartus, neretai jie net yra griežtesni, tačiau jie šiek tiek skiriasi skirtingose valstybėse dėl istorinių priežasčių iš esmės. Dėl to, kad brandolinės e, energetikos tradicijos skirtingose valstybėse yra kitokios, ypač stambiausiose šalise. Turime maždaug 50 metų senumo Euratom sutartį Ir tuo metu, kai ta Euratom sutartis buvo pasirašyta, brandolinės saugos klausimas nebuvo toks gyvybiškai svarbus ir toje sudartyje nėra labai plačiai kalbama apie brandolinę saugą. Taigi Europos lygių tie reikalai nėra pakankamai gerai e, sureglamentuoti. O šią ir nuo šios, atsiprašau, nuo šios vasaros turime naują direktyvą, naują visoms valstybėms narėms privalomą direktyvą. Ir tai yra pirmasis žingsnis link Europos linkmens. Tarptautinė sena arena. Čia aš galėčiau pranešti, kad kiekviena ES brandolinė valstybė yra e, pasirašiusi nors dvi pagrindinės konvencijas. Pirmiausia, brandolinės saugos konvencija ir antra, e, bendroji konvencija dėl panaudoto kūro saugos valdymo ir saugaus radioaktyvių atliekų valdymo. Antrojoje direktyvoje yra nustatytos taisyklės, kurios yra susijusios su radioaktyvių atliekų valdymu. Kiekviena valstybė narė, turinti brandolinių elektrinių, yra pasirašusi šias konvencijas ir abiejose juose yra numatomi veiklos e, reikalavimai. Jau paminėjau, kad turime Tateną ir tarptautinius atominės energetikos standartus, jie yra sukursi savo kodeksus ir gairias. Be to dar turime Europos e, bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją. Ir joje yra kalbama apie glaudesnį bendradarbiavimą, ten yra visa eilė komitetų, kurie tarptautinių lygių aktualias temas sprendžia. Be to, dar yra organizacija, kuri vadinasi Vendra. Uh, nevyriausybinė organizacija, greičiau tai yra tokių reglamentuotojų klubas. Sakau, kad tai yra tam tikra prasme savanoriška organizacija, tačiau jie dirba labai sėkmingai. Ir e, čia veikiama yra iš apačios į viršų principų. E, tokiu būdu buvo galima sukurti gana neblogus, neblogas gairės, tai yra bendri standartai, dėl kurių yra susitarta tarp visų brandolinių operatorių valstybėse narėse ir visos valstybės narės jų laikosi. Europos Sąjungos lygių apie bendrą brandolinės saugos e, e, mechanizmą kalbama jau labai seniai. Tačiau 2003 metais Europos komisija pirmą kartą pabandė priimti dvi direktyvas. Vienoje jų buvo kalbama apie brandolinę saugą, o kitoje apie radioaktyves atliekas. Tačiau tuo metu nebuvo galima sutarti dar tarp visų valstybių narių ir jos nieko neįsipareigojo. Diskusijos užsitėsi dar metų metais ir e, maždaug prieš porą metų buvo parekomenduota su, įsteigti aukšto lygio grupę dėl brandolinės saugos ir radioaktyvių atlikų valdymo. E, Ta grupė gimė prieš dviejus metus ir joje dirba visų 27 ES valstybių narių e, atstovai, du aukščiausio lygio pareigūnai. Ir dabar ta aukšto lygio grupė ir yra vadinama NSREG. Pirmasis posėdis įvyko 2007 m. spalio mėnesį Pradžioje gana daug laiko skiriame tam, kad apibrieštume santykius su valstybėmis narėmis ir komisija. Galiausiai buvo nuspręsta dirbti konsensuso pagrindu. Mes iš naujo apibrėžėme savo darbo tvarkos taisyklės ir nusistatėme prioritetus. Buvo paprašyta mūsų spręsti labai aiškės problemas, tačiau be bejonės egzistuoja daug smulkių, nedidelių, specifinių problemų, todėl teko grupę suskirstyti dar į tris pogrupius. Mes iš pasirinkome tris sritis savo veiklai. Brandolinė sauga, e, panaudoto kūro radioaktyvių atliekų valdymo gerinimas ir e, brandolinių jėgainių uždarimo mechanizmai. Ir trečioji grupė buvo skaidrumo uh, mechanizmų pagerinimas. Nes pripažįstame, kad mūsų veiklos skaidrumas yra labai aktuali problema. Neretai mes per daug sudėtingai bendravome su visuomenė, reikėtų šioje srityje patobulinti savo veiklą. Taigi turime tris darbo grupės, kurios pastaruosius dviejus metus jau veikia ir jos yra gana efektyvios. Brandolinės saugos grupė yra pagrindinė. E, pirmoji sritis, kurioje e, jie kurioje čia buvo dirbama, buvo E, išanalizavimas, ar galima sukurti ES dokumentų brandolinės aukos klausimų. Be abejonės, NSREG narių tarpe nuomonė susiskaldė, susiformavo valstybių pasisakančių už direktyvą grupė. Jie teigia, tos valstybės teigia, kad ES turėtų harmonizuoti šią sritį. Ir labai keista, kad ES dar neturi bendrų taisyklių tokiais ryčiai. Tačiau yra ES lygių sukurta gerų taisyklių, kurios e, sumažina riziką, kad e, reikalavimai bus sušvelninti valstybėse narėse. E, kitos suinteresuotos pusės dalyvauja tose diskusijoje, skaitant ir Europos parlamentą. Yra net didelis skaičius valstybių narių, kurioms e, e, šios grupės e, veikla nepatiko. Pagrindinis argumentas yra tas, kad nacionalinio saugumo klausimai yra valstybių narių kompetencijos klausimas, o kitas svarbus argumentas buvo tas, kad reikia sukurti griežtesnės ES taisyklės, negu jau yra susitarta. Taigi, Galų gale Europos komisija pateikė pasiūlymo projektą maždaug prieš vienerius metus ir prasidėjo labai aktyvios diskusijos e, dėl pirmojo pasiūlymo projekto. Tada buvo išskirti dešimt pagrindinių principų, kurie turėtų būti surašyti direktyvoje. Aš juos labai greit perskaitysiu, kad e, laiko nešvaistytume, paskui galėsime juos detaliau aptarti. Taigi, turėtume stengtis išlaikyti uh, E, ir gerinti brandolinę saugą. Niekada negalime sakyti, kad jau yra pakankamai gerai, turime siekti geresnių standartų. Dar vienas dalykas, kiekviena valstybė narė turi e, sugriežtinti reikalavimus, negu kad yra sutarta ES lygių. Valstybės narės turi teisę išlaikyti griežtesnius reikalavimus, griežtesnius standartus negu ES. Neturėtų būti esminių pakeitimų padaryta nacionalinių valstybių reguliavimo mechanizme. Tol, ketvirtas punktas yra beveik tas pats. Nacionalinių reglamentuotojų vaidmuo turėtų būti sustiprintas. Taip pat reikėtų pasakyti, kad buvo numatyta, jog negalima plėsti komisijos vaidmens. Komisija negali tapti tam tikrų virš reguliuotojų ES. Turėtų būti ji traktuojama kaip tam tikra nuomonių pasikeitimo platforma. Dar vienas principas. Reikėtų. Uh, nenukrypti nuo, nepakeisti resursų, kurie yra reikalingi reglamentavimui. E, buvo sakoma, kad būtina laikytis brandolinės saugos konvencijos reikalavimų. Taip pat buvo pasakyta, kad jeigu valstybės narės nenori naudoti branduolės energijos, jos turi teisę taip elgtis. Devintajame principe buvo kalbama apie skaidrumą, o dešimtajame apie visų susijusių organizacijų vaidmenį ir jų atsakomybę. Taigi tie dešimt principų dabar vienai per kitaip yra atspindėti naujoje tarybos direktyvoje. Kitas e, klausimas. Brandolinės saugos pogrupyje buvo kalbama apie e, standartų nustatymą. Mes rekomendavome, kad visos brandolės energijos turinčios valstybės narės turėtų dalyvauti vadinamajame IRRS mechanizme sistemoje. Tai yra sistema, pagal kurią yra nustatomi valstybių narių e, veiklos standartai, valstybės narės viena kitą tikrina auditorių pagalba. Ir e, mes nusprendėme, kad bent kas šešerius metus turėtų būti tikrinama valstybių narių sistema. Taip pat brandolinės saugos grupė įvertino, e, ar teisi, įvertina, ar teisingai yra įgyvendinama brandolinės saugos konvencija. Kas trejus metus e, konvencija pasirašę šalį susitinka ir kiekviena šalis turi pristatyti savo ataskaitą, o kitos šalys įvertina jos pranašumus ir trūkumus, pateikia savo rekomendacijas bei pasiūlymus. Mes nusprendėme, kad ES lygių po šio posėdžio mes turėtume išanalizuoti bendras problemas ir pasimokyti iš kitų valstybių narių. Mm, valstybės narės turėtų vertinti vieną kitos patirtį. Antrasis pogrupis - radioaktyvių atliekų valdymo pogrupis - dirba trim kryptimis. Pirmiausia, buvo rekomenduota, kad kiekviena ES valstybė narė parengtų nacionalinę radioaktyvių atliekų valdymo programą. Visų rūšių radioaktyvių atliekų valdymo programą. Tokiu būdu kiekviena ES valstybė narė turėtų aiškę politinę paramą, ir suvokimą, kaip galima elgtis su radioaktyviomis atlikomis. Šioje srityje taip pat buvo numatytas standartų nustatymas ir kolegų patikros. Tai yra panašu kaip IRRS sistema ir kaip ir brandolinės saugos konvencija. Šiuo atveju turi būti taikoma bendroji konvencija, kurią anksčiau minėjau, ir vadantis jie turėtų būti įvertinama e, skirtingų valstybių patirtis. Per visus tuos metus mūsų grupė rėmė tarybą, kai ši prieiminėjo rezoliucijas dėl radioaktyvių atliekų valdymo. Skaidrumo požiūrių mes dabar baigiame labai platų internetos, pla, plačios interneto svetainės rengimą. Toje svetainėje mes bandysime pristatyti visuomeniai brandolinės saugos problemas bešališkai Tikimės, kad ta svetainė bus e, atidaryta šių metų pabaigoje. Ir jau šio mėnesio pabaigoje, pabaigoje mūsų grupės nariai pamatys pirmąjį variantą ir pasiūlysime, kaip jį būtų galima patobulinti. Geros praktikos gairės yra rengiamos visiems brandolinės energijos reguliuotojams ir jos bus paskeltos visuomeniai. Ateityje pėvionės mes toliau stengsimės įgyvendinti savo programą ir pritaikyti ją prie pokyčių. Norime suvaidinti svarbesnį vaidmenį gyvendant branulės saugos direktyvą. Esame pasirengę teikti konsultacijas ES institucijoms dėl bet kokių jų iškeltų iniciatyvų, jeigu jos tik mūsų paprašys. Taip pat e, nusprendėme suorganizuoti platesnę brandolinio reguliavimo konferenciją visos ES lygių, kurioje galėtume aptarti visus aktualiausius klausimus tarp susijusių pusių. Be to, stengiamės lankščiai reaguoti į visas susijusias iniciatyvas. O pačiai pabaigai išdėstysiu savo asmeninių pastabų apie pastarųjų metų, poros metų darbą. Kaip ir bet kokioje kitoje srityje, mes savo visuomenėje esame susteigę uh, formalias teisės sistemas. Jas turime išlaikyti ir gerinti. Taisyklės svarbiausiams klausimams reglamentuoti turi išlikti. Bet kadangi mes visi esame tikri žmonės, kurie vadovaujasi emocijomis ir gyvena rime pasaulyje, mes turime geriau jausti vieni kitų nuotaikas ir stengtis patobulinti darbą. Manau, kad NSREG yra labai gera uh, E, platforma, labai gera iniciatyva, privertusi mus, reguliuotojus ir žmonės atsakingus už brandolinę saugą Europoje, susėsti petis į petį ir kartu su komisija pradėti diskusijas. Aš turiu pasakyti, kad dabar, praėjus dviejiems metams, posėdžiauti tapo kur kas lengviau negu pradžioje. Aš dabar suprantu, kad mes geriau suprantame vietinių kitų mintis ir e, siekius Anksčiau būdavo labai sunku pasiekti konsensusą. Manau, kad ateityje labai svarbu ir toliau vieniems kitus gerai pažinti ir suprasti, kaip problemos yra sprendžiamas kitose šalise. Tokiu būdu galėtume tik pagerinti savo darbą. Dabar vieni kitus pažįstam, suprantam, gerbiam, komisija mus pažįsta, mokomės vieni iš kitų ir gerinam savo darbo metodus. Manau, kad NSREG ir turėtų išlikti ta platforma, kurioje būtų e, keičiamasi svarbiausiamis profesionalų mintimis ES. Mes tokiu būdu galime teikti konsultacijas kitoms svarbioms institucijoms. Taigi mes e, e, turime būti šiek tiek išmintingesni už kitus. Taip pat manome, kad atsakomybė už brandolinę saugą turi išlikti nacionaliniu lygiu, ir rankose tų, kurie e, gyvena šalia brandolinių jėgainių. Nes e, jeigu įvyktų koks nors energijos nutekėjimas ar brandulis nutekėjimas, tie žmonės labiausiai nukentėtų. Be to mes suprantame, kad reikia skatinti keitimąsi e, patirtimi ir žiniomis. Taigi tiek aš norėjau Jums pasakyti. Be abejonės mielai atsakysiu į Jūsų klausimus. Galiu čia valandas su Jumis kalbėtis. Herzlichen Dank, äh, Herr Strita, für die ausführliche. Ačiū. Pone Stritar, už labai detalų išsamų pristatymą. Labai džiaugiuosi, kad nurodėte, kaip e, šio proceso metu situacija keitėsi. Labai dėkoju Jums už pateiktą pristatymą. Ir jau užsirašysiu kalbėti, ponės Įslyk. kalbėsiu angliškai, nes vertimas per praėjusį pristatymą nebuvo tikslus. Tai norėčiau padėkoti e, ponui Striteriui už jo prezentaciją ir dėkoju Jums, kad esate čia. Ne dėl tik dėl to, kad esate iš Slovenijos, bet dėl to, kad Europos parlamentas labai ryštingai paremė tokių, tokios reguliuotojų grupės reguliavimo institucijų grupės įkūrimą, kad būtų užtikrinamos konkurencingos e, naudojant brandelinę energiją pagamintos e, energijos kainos, taip pat šio energijos šaltinio panaudojimas ateityje išplis, išsiplėtos. Todėl dabar yra tinkamas momentas kalbėti apie tai, kaip mes elgsimės ateityje ir įstatymų leidybos, kalbant apie įstatymų leidybos iniciatyvas, ką teiksime šiuo klausimu. Taigi, daktaris Triterį, aš skaičiu jūsų ataskaitą ir taip suprantu, kad jūsų. Suprantu, kad tai yra patariamoji institucija tarybai ir parlamentui. Iš jūsų prezentacijos supratau, kad jūs manote, kalbant apie jūsų tolesnės užduotis ir darbą, jūs įsivaizduojate, kad jūs dalyvausite tik įgyvendinimo etape, taigi, kad jūs turite rūpintis, kad jūs turite užtikrinti jau priimtų sprendimų įgyvendinimą. Noriu paklausti jūsų, ką galvojate apie mūsų užduotis. Kalbu apie mūsų įstatymų leidėjus, Europos parlamentą kur jūsų nuomonė reikia Europos masto teisės aktų. Noriu paklausti jūsų nuomonės apie bendrus ekonominius reikalavimus dėl jėgainių uždarimo ir e, brandolinių atliekų saugojimo. Ar, yra, ar reikia nuostatų ES mastu dėl tokių fondų taisyklių? Uh, Ir kaip užtikrinti, kad nacionalinė politika nedarytų, ar kažkokios tai įmonės nedarytų įtakos tokių bendrovio veiklai. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad siekėme bendro tikslo, užtikrinti, kad tokie fondai būtų prieinami, egzistuotų, kuomet mums jų reikės. Dar vienas klausimas. Jūs keletą kartų minėjote tarptautinės tarptautinius dokumentus dėl saugumo e, ir tos e, konvencijos numato privalomą baudžio įsipareigojimus ją pasirašusioms šalims. Tai yra vienoje pasirašytas dokumentas, pavyzdžiui. Tačiau tai nepasiteisina, jeigu į tas pasangas neįtraukiamos tokios valstybės kaip Iranas arba Indija, tai neapimti brandolinio ginklo neplatinimo klausimai. Uh, ką reikėtų daryti pasauliniu mastu, atsižvelgiant į tai, kad išgyvename brandolinės energijos renesansą daugelie pasaulio vietų. Ačiū. Äh, Ačiū. Dar šeši asmenys paprašė žodžio. Tikiuosi, kad jau visi norintys užsirašė, taigi sąrašas kaip ir baigtinis būtų dabar. Paprašysiu kolegų kaip įmanoma tiksliau formuluoti klausimą, kad kuo daugiau asmenų galėtų pasisakyti. Pone Sarela. Ačiū. Daktaras Tritarai. Mes tikrai esame, mes džiaugiamės tuo, kad atvykote susitikti su mumis, nes mums labai svarbu išklausyti jūsų e, nuomonės, nes jūs šioje srityje dirbate jau daugelį metų ir esate sukaupęs daug patirties, kurią su mumis ir pasidalinate. Noriu užduoti klausimą apie Černobilį. Černobilis buvo nelaimingas atsitikimas, avarija, kuris privertė susimastyti visus, ypač akademinį pasaulį. Bet e, buvo panašių scenarijai, panašus scenarijai buvo prognozuojami dar prieš Černobilį. Ar noriu paklausti, ar brandolinės energijos pramonėje netrūksta išsilavinusios, tinkamai parengtos darbo jėgos? kalbant apie darbą su, su brandolinė medžiaga. Taip pat noriu užduoti klausimą ir kalbėti apie Japoniją, apie tarptautinių standartų taikymą. Žinau, kad pasaulyje yra tam, tam tikras sudarytas toks laukimo sąrašas, kad mm, Japonija imtųsi statyti e, brandolinės jėgainės E, nors Japonijos brandolinės jėgainės kai kurios veikė jau 25 metus, tačiau jos buvo e, pastatytos laikantis griežčiausių įmanomų standartų, kurie buvo kelti brandoliniams reaktoriams. Kaip, kaip yra, kad tenka laukti 20-25 metus, tam, kad galėtum užsitikrinti kokį geriausios, ge, geriausios reikalavimus tenkinančios brandolinės jėgainės statybą. Taigi noriu dar kartą grįžti klaus, prie klausimo apie e, išsilavinusią parengtą darbo jėgą, ar, ar netrūksta tokios darbo jėgos e, brandolinės energijos rytyje. Az ENSZ két évvel a megakulása után a jelentéséből láthatóan egy komoly munkát végzett. Nagy kihívás lehetett, hogy vállal. Ačiū. Mums ką tik tai buvo pristatyta ataskaita. Matome, kad rimtas darbas buvo nuveiktas. Taigi konsensuso būdu yra priimama, priimami sprendimai. Mažas šalis tiek pat balso turi, tiek pat balso teisų turi kaip ir didžiosios Tačiau dabar. Ir dabar mano, matome, kad tiek brandalinė energetika gaminančios valstybės, tiek jos negaminančios turi kartu nuspręsti. Matome, kad rimtas darbas buvo atliktas iš šios ataskaitos, tačiau dabar atsakomybės klausimas kyla. Mes norėtume, kad kai kurio tipo kompetencijos liktų ir toliau nacionalinėmis kompetencijomis. Tačiau tai yra gana prieštaringa, nes saugumas nėra susijęs vien tik tai su viena konkrečia valstybė. Saugumas yra susijęs su visa valstybių bendruomenė. Ar nereikėtų nustatyti bendrųjų Europos saugumo taisyklių? Ar nereikėtų Europos reglamento parengti? Jeigu toks ES reglamentas būtų parengtas tai ar vis dar būtų prieštaravimų tarp tų šalių, kurios naudoja brandolinę energiją ir tų, kurios to nedaro? Ar per tateną reikėtų užtikrinti taisyklių laikymasi? Dar norėčiau užduoti tiekimo saugumo, su tiekimo saugumu susijusi klausimą. Labai dažnai Tie, kurie priešinasi brandolinė energetikai, sako, kad nėra pakankamai urano išteklių. Taigi norėtume daugiau apie tai sužinoti gauti informacijos, ar Europoje pakanka žaliavų, kad tiekimo saugumas būtų užtikrintas. Ačiū toliau, ponia Arms. Aš noriu pakalbėti apie keletą klausimų. Pirm, pirmasis iš jų, iš jų susijęs su darbo jėga ir saugumo kultūra. Jūs sakote, kad šiuos klausimus reikėtų išsameu, giliau panagrinėti. Noriu sužinoti, ką jūs turite omeny, kokias, proble kokias problemos egzistuoja, kalbant apie saugumo kultūrą? Ar jūs išvelgėte didelių problemų tokių, kokias atskleidė Švedijos vyriausybės, Švedijos vyriausybė parengusi ataskaitą apie Vattenfallą? Taip pat norėčiau žinoti, ar jūs domitės, stebite Prancūzijos darbuotojų dirbančių brandolinės energijos rytyje situaciją, jie e, paskelbė streiką, nes jie paskelbė, kad esą susirūpinę mm, e, savo darbo vietų saugumu. Noriu taip pat užduoti klausimą dėl reglamento, kurį patvirtino Europos parlamentas praeitoje kadencijoje prieš pat savo darbo pabaigą. Tai yra reglamentas dėl bendrųjų Europos brandolinių jėgainių standartų. Ir šiame reglamente neatsispindėjo mokslo ir technologijų mm, tuo metinė pažanga. Ką Ensreg apie tai mano? Juk reikėtų bent jau kalbant apie tuos projektus, apie jėgainės, kurias planuojama statyti Europoje, kad jas planuojant reikėtų atsižvelgti į mokslo technologijų pažangą. Noriu pažuoti klausimą dėl Vokietijos. E, egzistuoja pogrindinė e, brandolinė, brandolinių atliekų laboratorija Vokietijoje tai kelia daugybę rūpesčių ir klausimų Vokietijoje. Ar NSREG apie tai kalbama? Tai kalbu apie vietovę žemutinėje Saksonijoje. Ar tikrai, e, ar, ar nemanote, kad reikėtų paruošti bendras rekomendacijas, ką daryti su e, brandolinėmis atliekomis? Ačiū pirmininkė, ačiū taip pat kalbėtojų už pristatymą. Pirmasis mano klausimas mm, būtų apie jūsų struktūrą. Šiandien ją sudaro komisijos atstovai, stebėtojai bei nepriklausomi e, direktoriai bei Tatenos atstovai. Ar nenaudinga būtų ir parlamentinė dimensija čia įtraukti į jūsų struktūrą? Europos piliečiai e, bijosi brandolinės energijos, tačiau kartu yra ir labai susidomėję. Ja, kai kurios valstybės narės netgi pakeitė nuomonę šioje srityje. Taigi galbūt Europi, Europos parlamento dimensijos įtraukimas būtų įdomus. Toliau 13 puslapyje savo pristatymo sakote, kad jūs esate nepriklausoma institucija. Tačiau koks yra tos nepriklausomybės pobūdis? Aš įsivaizduoju, kad jūs dirbate Slovenijos valstybės tarnyboje, jūs paskyrė Slovenijos vyriausybė, Slovenijos vyriausybė, aišku, daro poveikį jums. Ar jūs dirbate tikrai nepriklausomai, ar jūsų kolegos dirba kaip nepriklausomi ekspertai? Nes mums reikalinga yra nepriklausoma institucija. Na ir dar kitas klausimas kokiomis sankcijomis jūs disponuojate nukrypimų atveju. Pavyzdžiui, šiandien vienas stambus operatorius atliekas saugo atviram, atvirai, atv, tiesiog atvirame ore Sibirė. Kokios priemonės, kokių priemonių jūs galėtumėte imtis tokiu atveju? Toliau, pona Mišaras. Ačiū. Noriu padėkoti ponui Strytar už e, jo ataskaitą ir NCREG institucijai. Noriu užduoti klausimą. Ką Jūs manote apie saugumo reglamentų įdėgymą ateityje brandolinėse e, brandolinėje infrastruktūroje Europoje čia, ar čia reikėtų kalbėti apie tam tikrą sandorį tarp e, energijos gaminimo ir to, tolesnio standartų, saugumo standartų tenkinimo ir dėgymo. Aš žinau, kad kartais pasiekima tam tikra riba, kai reikia spręsti, ar gaminti toliau energiją netokiomis saugomis sąlygomis ar ne. Taip pat noriu paklausti, ar yra atlikta kažkokių studijų ir ar planuojama renkti studijas šiuo klausimu? Ačiū. Ačiū toliau, ponė Dati. Ačiū. Pirmininkė, jūsų parengta ataskaita rodo, kokios pažangos yra pasiektas siekiant didesnio saugumo brandolinėje srityje Europoje. Europoje, kaip žinia, šiuo klausimu nėra sutariama. Pavyzdžiui, Prancūzijoje viename stambiame dienraštyje šiandien yra kalbama apie radioaktyvių atliekų tvarkymą. Dar aišku, yra daug neatsakytų klausimų. Mes galime dar siekti pažangos šioje srityje. Kai kuriuose šalise, kaip pavyzdžiui, Prancūzijoje brandolinė energetika padeda pasiekti energetikos nepriklaus, energetinį nepriklausomumą tai yra svarbus dalykas. Mes, dirbantys šiame komitete, taip pat žinome, kaip tai yra svarbu. Brandolinės energetikos kitas privalumas, kaip jau sakyta, yra tai, kad elektra čia gaminama neišmetant CO2. Taigi mes taip galime siekti ambicingų tikslų, mažinti CO2 emisijas, Kaip žinia, 2008 metų gruodį tokie tikslai buvo nustatyta. Ir dar tokiu pat būdu mes galime sumažinti elektros kainą. Manau, kad brandolinę energetiką ir tol, energiją reikia ir toliau naudoti. Tačiau brandolinė energetika siejama su daug būkštavimų, ypač dėl saugos. Tai yra, aišku, visiškai suprantama. Būtent todėl turime būti budrus. Per pastaruosius metus Europos lygių buvo e, daug pastangų čia dėta, buvo birželio mėnesį direktyva atitinkama priimta. Taip mes matome, kad ES siekia didesnio saugumo šioje srityje. Kaip žinia, brandolinių atliekų klausimas vis dar kelia nerimo. Aš norėčiau pasveikinti Jūs atlikus puikų darbą. Norėčiau ir toliau jūs paskatinti jį tęsti. Kaip jau šiandien girdėjome, šiandien yra įmanoma aptarti, kokia yra situacija valstybėse narėse jūsų dėka. Taigi dabar norėčiau pakartoti, kaip jau kolega vienas iškėlė klausimą, koks turėtų būti optimalus saugumo lygis valstybėms narėms nustatytas. Ačiū. Euh, Ačiū. Toliau ponas Anen. Ačiū, ponė pirmininkė, sakiau, kad kalbėsiu trumpai, taip ir padarysiu. Ar galime sakyti, kad e, Europos, Europoje turimi įrenginiai yra saugus? Ar nereikia Europos lygių nustatyti bendrųjų taisyklių, kurios nesisėtų su rinkos sąlygomis. Ačiū. Ačiū, ponas Rūbėj. Dėkui, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad ši institucija yra Europos parlamento kūrinys, jį nusižiūrėjo taryba ir komisija. Ir manau, kad tai puikus pavyzdys, kuomet mes parodome iniciatyvą ir kitos institucijos ją pasinaudoja. Mes kalbame apie klimato kaitą ir apie tai, kad mūsų branduolinės energijos pramonės saugumas turi būti svarbiausių klausimų. Noriu paklausti, Kas būtų, jeigu Tatena ar kita organizacija konstatuotų, kad netenkinami tam tikri standartai? Kaip viskas atrodytų praktiškai? Kokių priemonių būtų imtasi užtikrinant, kad tie standartai būtų įgyvendinti? Kokie yra atsarginiai variantai? Ponas, ti, pone Tikau. Uh, Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Atšvelgianti tai, kad ketvirtos kartos reaktoriai pagamina daug mažesnį kiekį radioaktyvių atliekų. Noriu paklausti apie tendencijas Europos mastu. Kaip užtikrinsime, kad ateityje dar mm, būtų sumažintas šių reaktorių pagaminamas radioaktyvių atliekų kiekis? direktor. Pirmininkas, ačiū. Dabar suteiksime žodį komisijai. Ponas Faros. Vielen, <clears throat> vielen Dank, Herr, Herr Vorsitzender. Da... Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija yra NSREC grupės narė ir dėl to būtų logiška manyti, komisija pritarė e, prezentacijoje išsakytoms mintims. Taip pat buvo e, persustatyti tinkama informacija Kalbu apie supratimo memorandumą, kurį parengė mano komisaras ir jis tame memorandume, kurį nusintė ir parlamentui, konstatavo, kad m, mm, toks bendradarbiavimas ateityje yra pagidautinas. Mums reikia m, mm, nustatyti m, mm, atsiskaitimų tvarką ir ypač akcentuojamas yra skaidrumas. Apie tai būtent bus kalbama trečios darbo grupės, trečioje darbo grupėje, kuri dirbs NSREG e, kontekste. Praeitie, kalbant apie kaitą informaciją, e, ne visais e, kanalais tekėjusi informacija buvo pakankamai skaidriai tiekiama. Mes ypač palaikome minti, kad NSREK institucija toliau dirbtų brandolinių atliekų šalinimo ir jų apdorojimo srityje. Mus ypač domina tai, kokio indėlio mes komisija galėtume sulaukti iš NSREK šio klausimu. Bratislavoje ir Prahoje veikia brandolinis forumas. Ir jie taip pat nagrinėja šį klausimą. Na, trumpai kalbant, mes palaikome ataskaitos projektą. Mes mm, teikiame NSREC pagalbą mm, sekretoriato darbuotojų pavydalu ir ateityje mes norėtumėme, kad NSREC e, savo kitoje ataskaitoje remtųsi pirmąją ataskaitą. Ačiū. Dabar vėl žodžius teikiu daktarui Striteriui. What... Ačiū. Aš turiu, man atrodo, tris minutės, į kurias turiu atsakyti į tą uh, krūvą klausimų. Pradėsiu nuo pradžių. Buvo klausimas dėl uh, lėšų fondų skirtų radioaktyvių atliekų apdarojimui ir ar reikia nau, naujų taisyklių ES mastu. Na, mes apie tai jiems reikia dar nekalbėjome, ypač apie fondus, bet atliekų tvarkymo fondai yra būtinas dalykas, jie turi egzistuoti. Taip pat reikėtų garantijų, kad mūsų ateities kartos, mūsų vaikai neprivalės mokėti už tai, ką mes naudojame dabar. Taigi būtų tikriausiai išmintinga patvirtinti taisyklės ES mastu. Kalbant apie brandolinės saugos konvenciją ir tokio dokumento naudingumą ar veiksmingumą, noriu pasakyti, kad ta konvencija neapima ne brandolinio ginklo neplatinimo klausimo ir Iranas čia visiškai nesusijęs. Tai konvencija apimanti tam tikras paskatas. Ir ten nėra jokių sankcijų, kurias būtų galima pritaikyti toms valstybėms, kurios nesilaiko konvencijos rekomendacijų. Tačiau tos konvencijos įtaka yra ta, kad valstybės daro labai didelį spaudimą vienai iš tos konvencijos šalių, jeigu joje aptinkama kažkokiu nukrypimu. Toliau klausimas, ar trūksta išsilavinusios tinkamai parengtos darbo jėgos. Taip, iš tikrųjų tai yra problema. Mes bandome ją spręsti, ieškome sprendimų. Kai sakau mes, turiuomenį visą branduolinės energijos pramonę, ne tik tai reguliuotojų institucijas. Bet manau, jog jeigu mums pavyks pakeisti bendrą požiūrį į branduolinę energiją ir, ir užtikrinti, kad įsivyrautų re, labiau realistiškesnis, nebūtinai pozityvesnis požiūris, tai manau sulauksime daugiau uh, besidominčių šią e, pramonę. Nes dabar ta sritis suvokiama kaip kažkas, kas yra nenaudinga visuomeniai. Mano galva, uh, būtent požiūrio pasikeitimas į šią pramonę galėtų pakeisti situaciją. E, Japonijos, ar, Japonijos brandolinės jėgainės yra pačios geriausios, niekad nesugirdėjęs tokio teiginio. Iš viso rinkoje šiuo metu yra labai nedaug brandolinių jėgainių tiekėjų, Europ, vienas Europoje, vienas Junktinėse valstijose ir vienas Japonijoje ir taip pat yra Rusija, bet, ir, bet netgi Kinai stato brandolinės jėgainės. Ir nereikia laukti 25 metų, kol pastato jėgainę. E, ilgiausiai reikia laukti, kol e, pastatomi reaktoriai. Čia yra riboti pajėgumai ir iš esmės tik tai viena Japonijos įmonė e, gali pagaminti e, slėgio reaktorius. Ir iš tikrųjų ta Japonijos gamikla turi užsakymo ateinančiam dešimtmečiui. Dėl to 25 metų laikotarpio. Aš kalbėjau apie statybą, bet 25 metai beveik atitinka realybę, jeigu pagalvosime, per kiek laiko nauja infrastruktūra atsiranda. Juk egzistuoja vairios procedūros, aplinkosaugos reikalavimai, patvirtinimo gavimas, nacionaliniu, tarptautiniu mastu, visą tai užtrunka taip ilgai, kad iš tikrųjų gali prireikti 25 metų, kad būtų pastatyta brandolinė jėgainė ir jį pradėtų veikti. Ir Todėl ir dėl to šiai, šios rūšės energijai ten labai sunku konkuruoti su kitos rūšės energijomis. Toliau klausimas dėl e, bendrų ES masto reglamentų reguliavimo. Aš šiek tiek apie tai kalbėjau savo pristatymę ir sakiau, kad NSREGAS e neturi vieningos nuomonės tuo klausimu. Kai kas mūsų grupėje mano, kad būtų naudinga turėti mm, tais, bendras taisyklės kai kuriais klausimus ES mastu. Kiti mano, kad tai nereikalinga ir pageidautų turėti galimybę laisvai veikti nacionaliniu mastu. Kalbant apie tiekimo saugumą, nieko negaliu pasakyti. Mes rūmenamės brandoliniais klausimais ir mes nesikišame į kitų darbo sritį. E, toliau, žmogiškasis veiksnys ir saugumo kultūros klausimai. Aš nesakau, kad e, prastas vairuotojas gali žūti su geriausiu automobiliu, jeigu jis kvailai elgsis, o geras vairuotojas gali sėkmingai vairuoti prastą automobilį. Taigi, saugumo kultūra yra labai svarbus dalykas. Ir Būtent tokius klausimus turime spręsti kasdieną. Ir turime iš karto e, identifikuoti kažkokius nukrypimus, nes kai pradedi analizuoti konkrečios katastrofos scenarijų, pamatai, kad visada beveik katastrofą sukėlė žmogus, kažkas padarė klaidą. Ir tai susijęs su saugumo kultūra ir, ir viską galima atsekti. Taigi mums pagrindinė užduotis, reguliavimo institucijų užduotis yra apdiagnozuoti tuos pirmuosius nukrypimo nuo normos ženklus. Buvo užduoti du klausimai apie tai, kas įvyko Prancūzijoje prieš keletą savaičių ir e, brandolinių atliekų saugojimo vietą Vokietijoje. Mes nekalbame apie konkrečias problemas konkrečioje vietovėje, mes esame politika, politikos strategija svarstanti institucija, mes esame politinius klausimus. Ar gerai būtų, jei parlamento atstovai taip pat dirbtų? Nežinau, gal būtų neblogai. Kodėlgi ne? Mūsų institucijoje dirba 27 plus komisijos atstovas, tai 28. Tikriausiai dar galėtumėme funkcionuoti, bet nežinau. Dėl mūsų autonomiškumo. Apie tai kalba, tai tas klausimas visą laiką keliamas reguliavimo institucijos turi būti kiek įmanoma nepriklausomos nuo žmonių bendrovių, kurie gamina ir parduoda energiją. Mes turime būti nepriklausomi, mes neturime būti priskirti tai pačiai ministerijai, tam pačiam skyriui. Mums neturi rūpėti elektros gamyba. Bet žinoma, negalima sakyti, kad mes visiškai, esame visiškai nuo niekieno nepriklausomi. Mes nesame virš visuomenės, mes esame visuomenės dalis, uh, virš mūsų yra parlamentas ir mes turime laikytis bendrų darbo krypčių, kurios yra nustatytos. Kokios, kokių sankcijų mes galime griebtis? Nė, jokių. Daugiausia, ką galime padaryti, tai labai garsiai apie kažką kalbėti, šaukti apie kažkokius netitikimus, nukrypimus, tikiuosi, kad mums neteks to daryti. Toliau, gamyba, energijos gamyba ir saugumas. Ar vieną reiks, reiks aukoti dėl kito? Niekada negali teikti, kad esi visiškai saugus. Nes, pavyzdžiui, ant šio pastato gali nukristi meteoritas ar kažkur sprokti brandolinė jėgainė. Tokia tikimybė visada išlieka. Bet kaip ir bet kokioje žmogaus veikloje turi būti tam tikras, tam tikro ligmens pasitikėjimas. Reikia žvelgti į, į pozityvę pusę. Ir aš tikiuosi, kad mes tai ir darome, kad situacija tokia ir yra, kalbant apie brandolinę energiją. CO2 mažinimas tai nėra mūsų kompetencijos rytis, negaliu atsakyti šį klausimą. Taip pat negaliu vertinti, ar viena jėgainė yra, brandolinė jėgainė yra saugesnė už kitą. Aš asmeniškai manau, kad net ir prasčiausiai suprojektuota jėgainė gali veikti ir gerai, ir blogai. Tai priklauso nuo daugybės skirtingų veiksnių, taip pat, o svarbiausias iš jų yra žmogiškasis veiksnys. Taigi, projektos, jėgainės projektas nėra svarbiausias dalykas. Svarbiausia yra tinkama saugumo kultūra ir ją kontroliuojančių žmonių elgesys. Toliau, jeigu ta ten ar kita organizacija pareikš, kad jos standartų nesilaikoma, uh, nėra jokių teisėtų kelių. Vendra organizacija mm, pareikalavo, kad įtrauktume kai kurios nuostatus į, tei, į savo įstatymus. Pavyzdžiui, Slovenijoje tokie reikalavimai taps vidaus teisės dalimi iki šių metų pabaigos. Energijos generavimo gebėjimai. Nežinau tiksliai, matau, kad čia turime kalbėti apie 20 metų laikotarpį ir kol kas negalime kol kas pasiūlyti jokių reikalavimų. Dabar tiekiamos brandolinės jėgainės paprastai yra su slėgio arba verdančio vandens indais. Viena jėgainė Slovenijoje e, per metus pagamina 40 kubinių metrų vieno garažo dydžio atliekų. Aišku, brandolinis kūras yra kitas klausimas. Tai tiek dabar šituo tarpu. Ačiū, panas Rita. Pone Hams dar paprašė žodžio. Paprašysiu jūsų labai trumpai kalbėti. Norėčiau dabar pasitikslinti, nesu tikra, ar gerai supratau. Jūs sakėte, manau, kad atominio reaktoriaus projektas modeliavimas nėra esminis faktorius saugumo Svarbiausia yra operatoriaus veikla. Man tai nelabai patinka, mes geriname techninius kriterijus. Trečiosios, ketvirtosios kartos generatorius jau e, gaminame. Ar tikrai tai neturi įtakos saugumui? Gal galėtumėte paaiškinti? Žinoma, aš Aš kaip reguliuotojas negalėčiau išduoti licencijos jokiai jėgainė, jeigu būtų problemų. Projektas turi būti geras. Bet dar svarbiau yra tai, kad e, dar svarbiau negu pradinis e, projektas yra e, vadovų ilgesys ir eksploatavimas jėgainės. Turbūt jūs klausdama turite galvoje uh, dabar taikoma ES brandolinė sutartį. Kiek aš žinau, visos atominės elektrinės Europoje, ir jos būtų seniau statytos ar nelabai seniai, dabar jau yra e, saugesnės, jos yra patobulintos ir mes galime teikti, kad jos yra gerai suprojektuotos. Turbūt šiandien mes jų taip nebeprojektuotume, tačiau jos yra pakankamai geros, tiek kiek mes žinome, ir deramai jas eksploatuojant galima jaustis saugiais. Labai ačiū. Ir e, daktarė Striter, noriu pasakyti, kad esame labai dėkingi Jums už suteiktą informaciją. Aš pats turiu klausimą. Komisija e, mums e, ateityje suteiks daugiau informacijos, tai manau, ir jūs tą padarysite. O šiandien diskusiją baigiame ir perėsim prie kitų reikalų. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, ich darf. Mėlyi kolegos, kitas šiandienos darbotvarkės klausimas yra Europos žemės stebėjimo programa GMS, pranešėjas daktaras Glanteris, kurio dėje nėra E, šioje salėje, nes jis turėjo kitų reikalų. Jį pakeis Judith Mertis. Taigi, Judith, jeigu galėtumėt, suteikit mums naujausią informaciją apie šio dokumento rengimą. Pono Glantės dokumentas apie GMS. Ne bent aš labai klystu. Sie können als erste anfangen, wenn Sie möchten. Sie müssen nicht. If you want, if you don't want. Ar jūs galite pati pirmą pasisakyti, jeigu norit, bet neprivalot. Pone Merkis. It's microphone. Yeah, microphone. Yes, uh, uh, I'm um, standing in for. Aš pasisakau už Norbertą Glantę, kurio šioje salėje šiandien nėra, jis negalėjo atvykti. Jis paprašė kad aš šitą papasakočiau apie e, GMS projekto raidą ir iškylančius e, sunkumus. Jis teigia, kad GMS kol kas yra vienas sėkmingiausių mūsų vykdytų projektų. Deja, galo dar nepasiekėme nes yra problemų, kurias vis dar reikės išspręsti, nes GMS vykdomas, bet tai yra mokslinio tyrimų projektas, kuris artėja finišą, prie finišo. Todėl pagal pagrindų programą yra neįmanoma vykdyti operacijų. Operacijų išlaidos neįeina į pagrindų programą, o moksliniai tyrimai įeina. Taigi, ką darysime? Programa artėja prie pabaigos ir reikia į erdvę paleisti palidovą, bet reikia biudžeto operacijoms, operacinėms išlaidoms, operatyvinėms išlaidoms. Mes norėtume sužinoti, ar būtų įmanoma gauti biudžetinių lėšų pagal pagrindų programas. E, dabar biudžetas yra numatytas tik moksliniams tyrimams, o mes norėtume, kad būtų skirta lėšų ir operatyvinėms išlaidoms, veiklos išlaidoms. Tai turėtų būti bendros e, sistemos dalis. Ir tai sukurtų tam tikrą precedentą GMS programos naudojimui. Taip pat kyla klausimas dėl palidovų pačių finansavimo. Jau dabar yra paleista keletas palidovų, tačiau reikia rasti finansinių lėšų, kad galėtume projektą pabaigti ir e, paleisti dar vieną palidovą. Taigi, kur rasime biudžetinių lėšų? Pagrindų programoje tam pinigų nenumatyta, reikia iškoti papildomų šaltinių. Dar vienas klausimas. Man rūpi trys dalykai. Kaip jau sakiau, projektas įsibėgėjo. Kaip palidovas GMS pradės veikti, kaip bus teikiami duomenys. Ar už jų naudojimą organizacijos turės naudoti. Turiu galvoje duomenys, kurie bus gaunami per GMS ar tie duomenys bus įteikiami nemokamai. Mes norime, kad GMS būtų sėkmingas projektas. Ir tam, kad skatintume naujoves inovacijas, turbūt būtų gerai tas, tuos duomenis e, dalinti nemokamai ir sukurti e, vienodą žaidimo taisyklės naujoms novatoriškoms bendrovėms. Dar vienas man rūpimas klausimas yra programų koordinavimas. kai projektas baigsis, kas koordinuos jo įgyvendinimą, kas koordinuos GMS programos vykdymą. ISA to negalės padaryti, nes ji tik stato tą palidovą, ji negalės koordinuoti. Ar komisija koordinuos? Jeigu tai bus komisija, tai kas? Ar įmonių generalinis direktoratas, ar koks kitas generalinis direktoratas? Tas klausimas dar neišsiaiškintas jeigu iš tiesų komisija bus atsakinga už jos eksploatavimą, tai ji turės e, užtikrinti gerą programos valdymą, tačiau komisija nėra valdymo institucija. Aš pati esu dirbusi komisijoje ir galiu pasakyti, kad komisija e, yra labai kvalifikuota daugelį jas ryčių, bet netokio pabudžio projekto valdyme. Taigi pagrindinė problema kas koordinuos programos įgyvendimą. Tuo iš esmės ir baigiu viską, ką mano kolega Norbertas Glantė norėjo pasakyti ir ką aš pati norėjau pridurti dėl GMS projekto. Dank. Kolegin Dati. Pone Dati. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dabar Airijai ratifikavus ir Lenkija ratifikavus Lisabonos sutartį galime tuo pasidžiaugti. Taigi dabar kosmoso erdvė bus dar viena ES kompetencijos sritis įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Per paskutinį komiteto posėdį ponui Kosenbergui kalbėjau apie būtinybę tinkamai tvariai valdyti GMES programą. Reikia tinkamą valdymo struktūrą įgyvendinti. Komisija pageidavo partnerių konsultavimosi sistemą įgyvendinti. Kaip žinia, GMES valdyme turėjo dalyvauti valstybių narių atstovai, valstybių narių atstovai ir komisijos atstovai galėtų glaudžiai dirbti valdymo struktūroje. Tačiau galbūt galima būtų užmėgsti dialogą ir su kitomis interesuotomis šalimis. Galbūt, pavyzdžiui, Europos kosmoso agentūra taip pat galėtų būti įtraukta į šią valdymo struktūrą. Komisija dar kartą priminė, kad GMES valdymui reikalinga tinkama subjektų sąveika, reikalinga yra paprasta, skaidri valdymo struktūra. Dar norėčiau iškelti kitą klausimą, kuris nefiguruoja reglamento pasiūlyme, Čia kalbėti norėčiau apie duomenų sertifikavimą. Kaip Prancūzijai pirmininkaujant buvo siūloma, reikia pagalvoti apie tinkamą teisinį pagrindą, kaipgi galima būtų juo remiantis sertifikuoti duomenis gautus iš GMES. Galbūt, pavyzdžiui, iš programos gauti duomenis galėtų spręsti tokias problemas, kaip kad e, nuotekų atsikratimas e, bendrijos vandenyse ir panašiai. Siekiant skaidrumo ir efektyvumo, galbūt reikėtų pagalvoti apie tokias naujas GMS programos funkcijas. Ačiū už šį, šią papildomą informaciją. Dabar perdosiu žodį komisijai. Matau, kad niekas daugiau net pasis, pasisakyti nenori. Ponas Sapieri, tikiuosi, kad tinkamai ištariau jūsų pavardę. Ačiū pirmininkė. Aš esu Valer Mutarie, esu GMS biuro vadovas, įmonių ir pramonės generalinio direktorato atstovas esu. Norėčiau sugrįžti dar prie uh, trijų pagrindinių klausimų. Norėčiau apsistoti prie partnerių konsultavimo klaus, konsultavimosi klausimo. Norėčiau priminti, kad, kaip jau ir buvo sakyta, pirmą kartą Europos žemės stebėjimo program, programai yra teikiamas reglamento pasiūlymas. Iki šiol šis projektas buvo mokslinių tyrimų e, projekto rėmose atliekamas. Taigi dabar reikia ne tik tinkamą struktūrą numatyti, reikia ir finansavimą tinkamą numatyti, reikia teisinį pagrindą numatyti tam, kad sistemos ilgalaikiškumas būtų užtikrintas. Rengiant šią programą konsultacijų metu būtent tokie prioritetai buvo nustatyti. Tai yra ilgalaikiškumo aspektas buvo akcentuojamas. Dar norėčiau pridurti, kad pramonės atstovai sako, kad labai reikalingos yra garantijos, stebėjimo garantijos bei ilgalaikiškumas. Čia svarbus aspektas yra. Būtent todėl mes norime parengti ilgalaikę ES programą. Taip žemės stebėjimo programa įgytų pridėtinę vertę, duomenis galėtų būti plačiau naudojami. Mes siūlome dabar turėti papildomų finansavimo šaltinių. E, finansavimo lėšos būtų paskirstomos tiek žemės, tiek ne žemės stebėjimo programos subjektams. Būtų įmamasi veiksmų tam, kad e, visuomenė galėtų kaip pla įmanoma plačiau gauti iš to naudos. Aš suprantu, kad dabar vyksta diskusijos Europos parlamente. Labai svarbu yra sužinoti, kaip geriau būtų paskirstyti lėšas. Dabar, kas dėl vadinamosios domenų politikos. Komisija šį klausimą keletą kartų jau išsamei nagrinėjo. Kosmoso tarybos metu taip pat buvo apie tai daug kalbama. Mes esame prisijėmę įsipareigojimų pagal Europos žemės stebėjimo programą Duomenys, kaip žinia, turi būti atviri ir prieinami šios programos. Būtent todėl duomenų licencijos būtų užduodamos nemokamai. Mes esame atlikę tyrimų šioje srityje. Kaip žinia, reikia mažinti kaštus, investicijas šioje srityje. Reikia, kad pavyzdžiui mažos ir vidutinės įmonės galėtų gauti naudos, kad galėtų dalyvauti šioje rinkoje. Toliau, kas dėl subjektų koordinavimo. Norėčiau priminti kad 2008 metais komisija parengė pranešimą. Jame buvo bendrosios valdymo gairės pateiktos GMS programos. Iš patirties žinome ir dabar komisija siūlo, kad koordinavimas būtų pavestas remiantis turimai, kompetencija ir turimais gebėjimais. Mums dvi svarbios gairės yra nurodytos. Pirmiausia, reikia atsižvelgti į vartotojų poreikius ir taip pat reikia kaip įmanoma geriau panaudoti dabar Europoje turimus gebėjimus. Nereikia, kad turimi gebėjimai dubliuotųsi. Mes siūlome remtis dabar veikiančiamis agentūromis, jų veikla, žemės stebėjimo agentūromis reikia remtis, EAMETSAT gali būti pasitelkta meteorologijos srityje, na ir EZA interim gali būti naudojama, kol e, ES lygių šios infrastruktūros ilgalaikiškumas bus užtikrintas. Dabar kas dėl partnerių konsultavimo? Komisija pabrėžė, kad be ES programų dar yra ir kitų žemės stebėjimo programų, kurioms reikėtų skirti dėmesį. Reikėtų atvirojo koordinavimo metodą pasitelkti dirbant su valstybėmis narimis. Būtent taip mes galėtume parengti gairę šioje srityje. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai dėkoju, mėly kolegos. Mes dar tokio tvarkaraščio laikysimės. Jeigu bus įmanoma, diskutuosim lapkričio 10 dieną gruodžio 2-3 dar padiskutuosime. Pakeitimus galima teikti iki gruodžio 10 dienos. O dar gruodžio mėnesį, e, atsiprašau, sausio 27-28 galėsime aptarti pakeitimus. Balsuotume komitete vasario 4 dieną. Toliau. Europos palidovinių radio navigacijos programų valdymo struktūros Mūsų kolega Tošenovski rengė pranešimą ir aš jam suteiksiu iš karto žodį. Paskui galės pasisakyti kiti kolegos turintys nuomonę. Ačiū. Prašom pranešėjai žodis. Dėkui, pane předsedo, za <clears throat> slovo. Vím, že se dostávám. Dėkoju, pane pirmininkė. Aš žinau, kad trūksta laiko, todėl trumpai kalbėsiu nes tą temą jau esame anksčiau kalbėję, kaip žinia. Europos palidovinės radio navigacijos programų valdymo struktūrų klausimas yra susijęs ir su standartų, kurie jau ir anksčiau paskelbti techniniu suderinimu. Turiu galvoje direktyvas, kurias parengė taryba 1321 2004 e, metų ir 1628 8 metų. Tačiau toks techninis reglamentas mums yra reikalingas. Nes e, reikalinga padaryti svarbių pakeitimų. Pats Galilėjo e, buvo pakeistas labai ženkliai. Svarbiausia yra užtikrinti visos sistemos saugumą. Tokiu būdu gali pasikeisti agentūros valdymas ir komisijos vaidmuo. Europos komisija vadina labai tvirtą ir reikšmingą vaidmenį, nes jai tenka didelė atsakomybė už visos sistemos parengimą. Dėl tos priežasties tam tikri valdymo struktūrų pakeitimai buvo parengti ir pasiūlyti. Taigi, Europos komisijos pozicija valdytojų valdyboje turėtų būti sustiprintas. Europos komisija turėtų gauti pusę valdybos balsų. Tačiau dėl to dar galima diskutuoti. Net ir šis pasiūlymas yra šiek tiek sudėtingas ir jautrus, tačiau aš tikiuosi, kad mes sprendimą sugebėsime rasti. Galbūt Europos komisijos atstovas mums galėtų papasakoti, ką jie mano apie šią Europos komisijos delegacijos um, reikšmę valdyboje, agentūros valdyboje. Be to, stebėtojų valdyboje turėsime paskirtą į parlamento atstovą. Tačiau jis atliks stebėtojo vaidmenį. Stebėtojo statusas gali būti irgi pakankamai sudėtingas. Kadangi tokiu būdu mes neįgauname jokio aktyvumo. Tačiau aš manau, kad e, tokio svarbos projekto valdymo struktūroje tokią galimybę reikėtų numatyti. Labai svarbu užtikrinti tokią saugumo sistemą, kuri būtų patikima, todėl ir siūlome sukurti akreditavimo agentūrą, e, kuri būtų nepriklausoma. Ir galėtų užtikrinti viso projekto ir sistemos saugumą visose valstybėse narėse. Būtent todėl iškeltas reikalavimas e, specialistams turėti labai aukštą kvalifikaciją, bet to visi darbuotojai turi būti patikrinti saugumo požiūriu. E, visi standartai tarp skirtingų valstybių turi būti suderinti. Tai yra gyvybiškai svarbu. Tačiau dėl to iškyla nemažai problemų, kurias turėsime išspręsti. Pirmiausia, Europos komisijos delegato vieta stebėtojų valdyboje. Kokia gydy bus? Be to kyla saugumo sistemų klausimas. Tai būtina sureguliuoti tokioje sudėtingoje kompleksinėje sistemoje. Šį pasiūlymą esame aptarę jau anksčiau, todėl aš čia baigsiu kalbėti ir suteiksiu galimybę pasakyti kitiems. Tačiau noriu pasakyti, kad mano nuomonė šis projektas yra ypač svarbus ir tas pasikeitimas, kad komisijai tenka svarbiausias vaidmuo, yra labai svarbus, todėl turėtume apie jį pakalbėti. Ačiū. Ačiū. Pirmasis kalbėtojas Paul Ruby. Taip. Aš pavaduoju ponę Nibler šiuo klausimu. Pastaruoju metu mes Europos parlamento atstovai pasisakėme už Galilėjo projektą. 2008 balandį po daugybės pakeitimų ir dėrybų šiam projektui galiausiai buvo mm, uždegta žalia šviesa. Tačiau turime kalbėti toliau apie e, radio navigacijos programų valdymų struktūrų ateitį Europoje. Galileo yra tikrai reikalingas projektas. Aš esu tuo įsitikinęs. Kaip ten bebūtų, šiam projektui reikia dar sukurti rimtą pagrindą. Nepakanka vien tik tai kurti planus ir e, pasiekti, kad Galilėjo veiktų. Turi gal, turime galvoti apie tai, kas bus po to ir kas bus atsakingas už Galilėjo po 2013 metų. Tas užduotis reikia numatyti ir paskirstyti ilgos trukmės laikotarpį, kad, būtų, kad vyktų planavimas, kad e, tai, tai žinotų visos suinteresuotos pusės. Taip pat turime užtikrinti skaidrumą. Ir skaidru, už skaidrumą ateityje atsakingas Europos parlamentas. Nepamirškime, kad už šį projektą juk mokės Europos mokesčių mokėtojai. Europos mokesčių mokėtojai turi teisę reikalauti, kad jų pinigai būtų e, naudojami taupiai ir našiai. E, Europos parlamentas tikisi ataskaitų apie projekto pažangą, nes Tik tokiu būdu užsitikrinsime, kad tas projektas bus įgyvendinamas tinkamai. Toliau turime kalbėti apie e, Europos komisijos vaidmenį e, GMES valdyboje. Manau, kad dabartinės darbotvarkės turėtų būti pakeistos, kad būtų atšvelgta į visus niuansus ir nukrupimus. Pirmininkas, ačiū ponia Rubik. Ponas Odį, prašau trumpam. 19 puslapyje sakome, kad audito rūmai tikrina agentūros sąskaitas. Kaip žinia, audito rūmai negali tvirtinti, tik tai tikrina sąskaitas. Ačiū už šią nuorodą. Toliau žodis komisijai, ponas Ermisas. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjui už paramą išsakytą pasiūlymui. Manau, kad praeitą kartą aptarėme nemažai klausimų, noriu pakartoti kai kuriuos iš tų klausimų, kurie galėtų paskatinti tolesnius pamastymus, tolesniuose etapuose. Manau, jog jūs, mūsų pasiūlymo pagrindas yra reglamentas, 2007 metų 683. Juo nustatytas komisijos vaidmuo radio palidovinės sistemos vaidmuo, bei taip pat nurodyta, kaip kokie etapai yra būtini ir ką per juos reikia nuveikti. Mes, su, mes manome, kad komisijos vaidmuo dar turi būti nustatytas, nes įstatymų leidėjai bendrai nusprendė, kad komisija turi būti atsakinga už programos įgyvendinimą ir kadangi toks sprendimas yra, mums reikia turėti galimybę atsakyti į tą iššūkį ir negali tai būti, kad kuomet valdyboje svarstomi klausimai dėl e, operacinių sistemų saugumo, kad tuomet neatsižvelgiama į komisijos nuomonę šiais klausimais, nes jie atsakinga už atskirus etapus ir labai aiškiai pasakyta, kad komisija atsakinga už visos sistemos saugumą. Taigi, negalima viena vertus teikti reglamente, kad komisija atsakinga už, bendrai už saugumą, o paskui nesuteikti komisijai jokios e, balso teisės, jokios galimybės dirbti valdyboje tos struktūros. Taigi, būtent tai yra viena iš priežasčių, dėl kurios norėjome, kad komisijai būtų numatytos tos, to, tokios užduotis. Toliau. Labai svarbu mūsų nuomonė, kad Europos parlamentas taip pat turėtų savo vaidmenį, net jeigu tai yra stebėtojo vaidmo ir kad parlamentas irgi būtų valdyboje. Nes bendroje deklaracijoje, kurią sukūriamas tarp institucinis Galilėjo programos m, mm, e, institu, valdymo struktūra, vėlgi kalbama apie mūsų atsakomybę. Bet jeigu parlamentas dirbs valdyboje, jeigu jo atstovai bus valdyboje, tai bent jau parlamentas galės ne tik gauti informaciją apie saugumo klausimus, bet taip pat ir informaciją apie e, visus pasiūlymus komercializuoti šią, šį projektą. Po 2000, e, laikotarpis po 2015, ponas Rubikas apie tai kalbėjo. Ir kalbant apie tai, reiktų pasakyti, kad pagal reglamentą kitais metais turime parengti tarpinę peržiūrą ir parengti visus reikiamus pasiūlymus tolesniems etapams. Manau, kad mes tai ir padarysime. Mes pradėjome nagrinėti alternatyvas ir kas turėtų valdyti, kuo rūpytis po 2015. Ir manau, kad kitais metais bus komisijos ir tarybos pasiūlymai dėl situacijos po 2015 ir komisijos vaidmens tuo metu. Pirmininkė, norėčiau pasinaudoti galimybę, nes jūs sakėte, kad norite išsamesnės diskusijos. Uh, norėčiau pasakyti štai ką, kad po 2013 viskas priklausys nuo to, kaip bus dislokuojama ta sistema, kokiamis paslaugomis bus naudojamasi. Ir manau, kad tuo met, iš šių metų pabaigoje ar kitų metų pradžioje galėsime daug daugiau pasakyti apie viešuosius pirkimus ir apie tai, kaip mums sekatys dislokuoti sistemą, kokius viešuosius e, konkursus jau paskelbėme, kam suteikti, kokie su kuo sudarėme sandorius dėl darbų atlikimo. Taip pat turėsime daugiau informacijos apie tai, koks biudžetas reikalingas ir kaip viskas atrodys po 2013. Grįžtu prie pagrindinių dalykų. Komisija uždavė klausimą dėl valdybos sudėties. Paaiškinau, kodėl mūsų nuomonė Europos parlamentas taip pat vaidina svarbu vaidmenį ir manome, kad kaip ir kitose, keliose kitose agentūrose parlamentas galėtų suvaidinti savo vaidmenį čia. Ir šiuo klausimu galiu Jums pasakyti, ką Jūs tikriausiai ir žinote, kad taryba nelabai džiaugiasi tuo pasiūlymu, nelabai jį palaiko. Turėtumėte apie tai žinoti. Kalbant apie akreditavimą, mums suteikia tam tikrą laisvę dėl sprendimų prieimimo Ir būtent todėl mes pasiūlėme šį konkretų metodą, kaip spręsti akreditavimo klausimą. Bet mes esame pasirengę toliau svarstyti šį klausimą su pranešėjų ir šešėliniais pranešėjais, paaiškinti visas detalės ir paaiškinti, kaip visą tai atrodys praktikoje. Ką, taryba dar tai svarsto šiuo metu ir būtų idealu jeigu būtų susitarta šiuo klausimu per pirmąjį jo svarstymą, ar kaip tada viskas bus kuriama. Tai tiek būtų. Ačiū. Ačiū. Pranešėjas, ar norėjo dar ką nors pridurti, atrodo, kad ne. Tai dabar e, apie kalendorių pakalbėkime. Pirmas pasikeitimas, e, antrasis pasikeitimas požiūrys lapkričio 10 dieną, ataskaitos projektas gruodžio 2 dieną, e, terminas pakeitimams gruodžio 9 diena, e, na, 27-28 diena sausio pakeitimų svarstymas, na ir galtinis balsavimas vasario 4 dieną bus. Manome, kad reikėtų išsameu ir dalyvaujant daugiau komiteto narių dalyvaujant aptarti šį klausimą. Labai gaila, kad pranešėjas nesusilaukė gausaus dalyvavimo. Nes juk labai svarbu yra sekti, kas vyksta šioje srityje. Manome, kad sekretariatas turėtų surasti tinkamiausią momentą, kada galima būtų aptarti šį klausimą. Šį klausimą reikėtų aptarti, kaip žinia, su pranešėju. Ačiū, atrodo, kad šį klausimą baigėme, prie kitų klausimų klausimų neturime, taigi dėkoju visiems už dalyvavimą ir po poros trijų minučių e, pradėsime koordinatorių posėdį. Kaip įmanoma anksčiau jį pradėsime. Galbūt galėtume dabar koordinatoriams paskambinti.